And so we start now. Welcome to everybody. Kągi pradėsime posėdį, sveiki atvykę į mūsų posėdį, ypač sveikinu tuos, kurie atvyko iš nacionalinių parlamentų, iš daug valstybių. Žinau, kad kai kurie kolegos dar tik dabar atvyksta ir trupučiuką vėluoja ir komisija kaip tik atvyksta. Taigi mes turime labai aukšto rango ministerijų atstovus. Atstovus, Luksemburgo pirmininkaujantis šalis taip pat yra atvykusi ir todėl mes nenorime per nelik ilgai laukti prieš pradėdami posėdį Klotmeš, švietimo jaunimo ministras ir taip pat iš švietimo ir išsilavinimo bei aukštojo mokslo ministras, apimantis labai didelę plačią sritį, yra atvykęs. Mums didelė garbė, kad jūs apsilankėte mūsų posėdėje, nors tai nėra pirmas kartas, kada jūs pas mus atvykote. Jūs per pastaruosius pusę metų jau buvote keletą kartų pas mus ir mes nuveikėme labai daug bendro darbo. Aš pradėsiu angliškai, bet paskui kalbėsiu itališkai ir visus noriu. Visiems noriu priminti, kad jūs turite ausines ir galite jas užsidėti, pasirinkti kalbą, kokią norite klausytis vertimo. Kiekviena kalba yra turi savo priskirtą numerį, ir galite pasižiūrėti, koks numeris yra jūsų kalbos, tad tie visi numeriai yra ant kabinų stiklų ir tada galėsite klausytis vertimo į savo kalbą ir pirmininkė tą pačią progą dėkoja vertėjams. Taigi toliau tęsiu itališkai. We adopted the agenda, adottiamo l'agenda. This is only for our colleague. Uh, Taigi dabar dar savo kolegoms iš komiteto noriu priminti, kad mes priėmėme darbo tvarkę. Pusėm. Tuomet, jeigu niekas neprieštarauja, galime patvirtinti darbo tvarkę. Antras dabar kokias punktas. Dabar norėčiau patikslinti, kad e, šiandien yra verčiama į visas oficialiasias kalbas. Ar dabar jau veikia e, vertimo įranga, ar visi girdi vertimą? Šiandien bus verčiama į visas kalbas išskyrus kruatų ir maltiečių kalbas. Tad e, laukdami komisijos nario galime turbūt pradėti mūsų susitikimą, mėly kolegos, mėly bičiuliai, svečiai iš Europos jaunimo forumo. Labai džiaugiamės ir aš pati asmeniškai Labai džiaugiuosi, kad e, tai yra pirmoji tarparlamentinė konferencija, surenkta mūsų komiteto, skirta jaunimo ir švietimo klausimams. Aš tikiuosi, kad e, kitais metais surenksime tarparlamentinę konferenciją kultūros klausimų. Manau, kad tokie susitikimai įgalina užmėgsti labai turiningus ryšius su nacionaliniais parlamentais ir giliau aptarti mums rūpimas temas bei įtvirtinti tas mums rūpinamas temas Europos komisijos darbo tvarkėje. Sveikinu komisijos narį. Mes ką tik tai pradėjom posėdį. Bene. We are... Dear Commissioner, thank you to, to coming. And... Sveikinu pana komisijos narį, dėkoju už dalyvavimą mūsų sustikime, tęsiu toliau itališkai. Tad šis sustikimas iš tikrųjų mums yra labai svarbus. Manau, kad e, negalime pradėti šio susitikimo nepaminėję teroristų išpolių Paryžiuje aukų. Manau, kad turime pareikšti užuojautą ir solidarumą su mūsų kolegomis iš Prancūzijos. Tie išpoliai buvo ne tik prieš prancūzus, bet prieš visą Europą. Per tos išpolius žuvo netiek jau mažai ir jaunuolių, Ir manau, kad e, tame kontekste šiandien galime kalbėti ir apie Erasmus programą, todėl kad tas terorizmas buvo nukreiptas ir į šitas mūsų vertybės. Ir e, kaip prisimenate pareiškimus po išpolių prieš Šarly Ebdo ministrų diskusijas. Tuomet buvo kalbama, jog e, tarp Europos jaunimo kyla radikalizavimo pavojus ir e, buvo pasakyta, jog po išpalių Šarly Ebdo kai kurie mokytojai Sandeny kvartale Paryžiuje E, rašė, jog e, tos aukos yra mūsų broliai, mūsų vaikai ir manau, kad e, mes turime siekti, kad jaunuoliai dalyvautų socialinėme gyvenime, kad būtų integruoti ir kad nekiltų problemų dėl skirtingų religijų. Ir ponas Renci E, kalbėdamas apie šitos klausimus sakė, jog kiekvienas euras investuotas e, e, į saugumą yra taip pat investuotas ir į kultūrą. Manau, kad mums dabar iškyla esminių iššūkių Europoje ir jaunimo nedarbas E, jaunuolių jaunesnių 25 metų yra labai aukšto lygio, vos ne 25 procentų ir tokių problemų e, yra ir mūsų šalyje, Italijos pietuose, jaunimo nedarbas yra net 40 procentų, taip pat e, labai daug yra nebaigiančių mokyklos, yra labai daug skurde gyvenančių jaunuolių ir Mes konstatuojame taip pat, kad yra dar įgūdžių netitikties problema darbo rinkos požiūrių. Manome, kad Europai reikėtų išmanios ir tvarios vystimosi politikos. Ir turime kurti kokybiško švietimo erdvę Europoje, galvodami apie mokymasi visą gyvenimą, apie mokymosi ir e, praktinės patirties įgyjimo įmonėse variantus apie inkubatorius. Manome, jog e, tai yra be galo svarbios priemonės, kurios įtraukia jaunimą ir didina jaunimo verslumą, didina tarptautinį jaunimo judumą. Turime taip pat siekti didesnės socialinės įtraukties, turime siekti, kad e, daugiau horizontalių įgūdžių būtų plėtojama, kad būtų kūrybingiau tie įgūdžiai e, įtvirtinami ir kokybiško švietimo turime siekti nuo pat proceso pradžios, kad ir siekti, kad e, jaunimas taptų socialinės įtraukties e, prioritetu. Kai kurie iš mūsų kolegos e, paskui apie tai kalbės. Mes pasisakome už Erasmus Plus biudžeto padidinimą 40 procentų, taip pat e, už specifinių priemonių taikymą Erasmus Mundus, savanoriškai veiklai, sportui. Mes e, taip pat e, paremėme jaunimo garantijų iniciatyvą kartu su EMPL komitetu, tikrinsime tolesnį jos įgyvendinimą, taip pat e, Horizontas 2020 bei kitos programos čia yra labai svarbios, lygiai taip pat kaip ir atskiros tikslinės priemonės taikomas įvairiose valstybėse. Mūsų komitete yra du pranešimai savo iniciatyvą dėl mokymo ir e, dėl jaunimo. Labai svarbius tris pranešimus tvirtinsime e, sausio mėnesį dėl e, profesinio rengimo, dėl Europos ir mokyklų. Labai svarbus klausimai taip pat šitame kontekste yra e mokymas bei, e, bei Bolonijos procesas. Manome, jog lėšų kol kas dar nepakanka siekiant įgyvendinti visus mūsų tikslus. Mes dirbame e, su švietimo generaliniu direktoratu komisijos bei su kitais kai kuriais direktoratais dirbančiais toje srityje. Mes e, labai rimtai žiūrime į struktūrinį dialogą, taip pat čia kalba sukasi apie Europos studentų skaitmeninį e, žemėlapį. E, komisijos narė Taisen taip pat paskelbė iniciatyvą dėl kompetencijų visai gyvenimo trukmei. Mes taip pat Strasbūrė diskutavome apie humanitarinius klausimus bei pabėgėlius, todėl kad labai daug pabėgėlių atvyksta pas mus 16 metais. Mes dvigovai padidinsime e, lėšas švietimui pabėgėlių stovyklose. Europos e, Parlamentas nori, kad e, būtų atvertas švietimo vadinamasis e, koridorius e, pabėgėliams jauniems, kad jie galėtų mokytis be kita ko ir nuotoliniu būdu. Ir čia yra gyvendinta jau keletas iniciatyvų. Dabar kiti dalykai. Aš dabar aiškinau, ką mes E, bandome nuveikti kartu ir beje norėčiau padėkoti iš anksto ekspertams, kurie pasisakys mūsų diskusijose. Kaip jūs žinote, mūsų e, susitikime bus kalbama visų pirma apie jaunimą. Čia e, dalyvaus organizacijų dirbančių su jaunimu atstovai. Tad e, nagrinėsime šias temas e, ir prie to nagrinėjimo prisidės ir jaunimo atstovai. Tie, kas e, nori kalbėti, turi užpildyti specialią formą, ten turi nurodyti, kurioje diskusijų grupėje nori pasisakyti. Žodį suteiksiu priklausomai nuo to, kiek bus laiko, nuo to priklausys kalbėjimo laikas. Pusę pirmos mūsų posėdės turės baigtis ir e, darysime šeimos nuotrauką, bendrą nuotrauką pabaigoje. O dabar norėčiau suteikti žodį Luksemburgo, pirmininkaujančio Luksemburgo ministrui ponui Meš. Žodis jums, ponė ministrė. Merci beaucoup, madame. La... Labai ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Ponės ir ponai parlamentarai tiek iš Europos parlamento, tiek iš nacionalinių parlamento ir visi šio sustikimo dalyviai. Kokią gyvietą užima jaunimas dabartinėje Europoje, kaip jiems suteikti daugiau galimybių savirealizuoti ir prisidėti prie ES ateities. Tai yra pagrindiniai klausimai, kuriuos šiandien turime išspręsti. Per Luksemburgo pirmininkavimą mes taip pat e, bandėme išspręsti šios klausimus ir dėl to buvo rengiamas, e, ben, rengiama bendra ataskaita dėl e, jaunimo strategijos ir bendra programa. Jaunimo padėtis Europoje labai įvairi, taip pat tokia pat įvairi, kaip kad įvairios ir šalys. Tačiau saugumas yra svarbiausia ir turime užtikrinti sąlygas jaunimui turėti daugiau galimybių tapti aktyviais ES piliečiais. Tam todėl mes užmesgėme dialogą su jaunimu ir priemėme rezoliuciją dėl dialogo su jaunimu. bendraujant su jaunimu labai svarbu paskatinti juos labiau įsitraukti į sprendimų prieimimo procedūrą. Taip pat labai svarbu e, stiprinti pilietiškumo ugdymą. Yra įvairių iniciatyvų, tačiau jas dar reikia geriau koordinuoti ir sustiprinti. Reikia užtikrinti sąsąją tarp neformalaus ir formalaus ugdymo. Tai yra dar vienas iš mūsų prioritetų. E, Ir šiuo atveju mokymo įstaigos vaidina labai svarbu vaidmenį. Pilietiškumo ugdymas yra labai svarbus visiems e, jaunuoliams, ypač e, šiandieną, kuomet mūsų mokyklų e, sistemos kai kuriuose šalyse yra tikrai puikios, tačiau kitose šalyse dar yra nemažai problemų ir mums nepavyksta užtikrinti įtraukties Pavyzdžiui, konstatavome, jog prastesnės sąlygas turintis jaunimas turi mažiau galimybių mokytis. Todėl ir mūsų e, šalies e, jaunimo e, ministras priemė sprendimą aktyviau veikti šioje srityje ir spręsti susidariusias problemas. Taip pat turime pagalvoti apie radikalėjimo problemą. Ši problema atspindi tai, kad mes nesugebame suteikti jaunimui pakankamai galimybių ir tai paskatina ekstremistinės e, nuotaikas. E, jaunuoliai tokiu būdu bando surasti savo vietą visuomenėje. Ir šią, tad šią problemą turime spręsti kartu. Tad artimiausius trejus metus turime skatinti E, jaunimo įtraukti į visuomenę, jų aktyvesnį e, dalyvavimą e, mūsų visuomenėje. Kalbant apie įsitraukimą į darbo rinką, turime įvairių rodiklių ir jie rodo, kad situacija keičiasi ir jaunimo nedarbas mažėja. Tačiau darbo dar liko. Kalbant apie jaunimo garantiją, tai yra puikia priemonė, turinti didžiulį potencialą e, pagerinti užimtumo ir mokymosi rodiklius. Kita vertus, reikėtų pakalbėti ir apie migrantus, ypač apie ką tik į ES atvykusius e, jaunuolius. 2015 metais šimtai tūkstančių suplūdo ir vis dar plūsta į Europos Sąjungą. Tai yra didžiulis iššūkis, beprecedentis iššūkis tai, e, mums visiems ir mūsų švietimo sistemai. Turime pagalvoti, kaip e, užtikrinti šių žmonių įtraukti, nesvarbu, kiek laiko jie nuspręs likti Europoje. Ir šį klausimą turime spręsti labai greitai. E, tai daroma e, sporto, švietimo ir jaunimo taryboje. Mes jau nustatėme keletą būdų, kaip galima būtų paremti e, migrantus, skatinti tarp kultūrinį dialogą, stiprinti demokratinius procesus ir remti silpniausiusius. Kart, e, dirbame kartu su kolega iš Luksemburgo, e, parengėme išvadas, kurias pateikėme tarybai, Europos komisijai ir Europos parlamentui. Tikime, kad mūsų pasiūlymai bus įtraukti į bendrą e, strategiją skirtą kovoti su e, iššūkiais, kurios kelia migracija. Ponius ir ponai, matote, kad iššūkių yra tikrai daug, tad tik e, linkiu naudingo ir produktyvaus darbo šiandien. Ačiū labai Jums už pasisakymą, ačiū už Jūsų entuzijazmą, už domėjimąsi šią temą. Mes apie tai kalbėsime ir toliau šios diskusijos metu. Apie įsipareigojimus kalbėsime taip pat. Mes turime stengtis, kad nei atskirtis, nei radikalizacija netaptų mūsų kasdienybė. Ir kaip kalbėjome buvusiame plenarinėme posėdėje, reikia nustatyti tam tikrus bendrus naujo požiūrio standartus Europoje. Mes turime užtikrinti, kad vaikai, mergaitės ir berniukai patektų į tokią kokybišką aplinką, kurioje gautų pakankamai paramos ir pagalbos. Todėl paprašėme ir specialių šių, šiems tikslams pasiekti reikalingų lėšų. Taigi ačiū ministrė Jums dar kartą už Jūsų išsakytas mintis, o dabar sutiksiu, sutiksiu žodį komisarui Tiborui Navrašičiui. Komisaras atsako už švietimo, jaunimo ir sporto klausimus komisijoje. Dabar žodis jums. <clears throat> Dėkoju. Pone pirmininkė, pone ministrė, gerbiami susirinkusieji ponios ir ponai. Man didelis, didelė garbė dalyvauti šiame posėdyje. Norėčiau šiandien pakalbėti apie keletą mūsų pagrindinių šios dienos iššūkių. Leiskite man juos apibriežti. Aš norėčiau visų pirma pabrėžti, kad jaunimo ir švietimo politika pirmiausia turi būti nukreipta prieš jaunų žmonių radikalizaciją. Paryžiaus atakos praeitą mėnesį neapleidžia mūsų minčių. Jos mums primena, kokios įtampos esama mūsų visuomenėje, kaip mes esame susiskaldę. Ta įtampa reiškia kad mes nesame vis dar nugalėję ir ekonominės, ir finansinės krizės, ir ji tik stiprėja. Mūsų visas socialinis audinys yra nepaprastai įtemptas. Daugiau nei 20 milijonų europiečių gyvena ant skurdo ribos ir patiria socialinę atskirtį. Kai kuriuose valstybėse jaunimo nedarbas yra ypatingai didelis. Taigi mūsų gyvenimas tapo mažiau įtraukus, mažiau lygus visiems Tai didina atskirtį. Jauniems žmonėms labai sunku įsivaizduoti savo šviesę ateitį, jau tai yra iššūkis. Taip, mūsų jauna, jaunoji karta yra geriau informuota, turi geresnį išsilavinimą, tas tiesa, tačiau labai daug jaunų žmonių jaučia, kad tada, kai jie nori perimti gyvenimo vairą į savo rankas, jie neranda vietos visuomenėje jų lūkesčiai, jų viltys žlunga, jos yra ignoruojamos. Aš tikrai labai užjaučiu tuos, kurie neturi vilties, kurių viltys ir svajonės buvo sudaužytos. Kalvoju apie daugybę jaunų žmonių, kurie nusisuko nuo demokratijos tradicinių formų. Į Europos parlamento rinkimus atėjo vos trečdalis visų jaunų žmonių. Tai nerima keliantis signalas Tačiau nerima kelia ir tai, kad jaunimas apskritai ne, nebe, nebetiki demokratinėmis vertybėmis, nebetiki šeima, nebetiki draugystė. Šie jaunuoliai radikalizuojasi ir atstovauja ekstremalioms pažiūroms. Tai yra nusivylę jauni žmonės. Mes turime nenusisukti nuo jų, bet priešingai nukreipti į juos visas savo jėgas pastaruojo, pastarojo meto brutalius išpoliai parodė, kaip nusivylę yra tie žmonės. Taigi visi turime imtis veiklos, kad pakeistume šių žmonių gyvenimą, kad jaunimas rastų savo vietą atviroje ir įtraukioje visuomenėje. Europos Sąjunga yra paremta bendromis vertybėmis, kurios, kurias mes išpažįstame nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Tai yra žmogaus orumas, žodžio laisvė, demokratija, lygybė, teisės viršenybė, pagarba žmogaus teisėms. Visos tai, tai yra svarbiausias mūsų vertybės, tačiau pastaruoju metu joms iškilo grėsmė ir tą grėsmę geriausiai įrodo brutalūs išpoliai vykę pastaruoju metu. Taigi turime imtis veiksmų ir vietos, ir regioninių, ir nacionalinių, ir europinių lygmenių. Aš, kadangi atsakau už švietimą, kultūrą, jaunimą ir sportą, Manau, kad mūsų šitas rytis turi vaidinti svarbiausią vaidmenį, išpažįstant, propaguojant mano minėtas vertybės ir vykdant vis, bet kokios diskriminacijos prevenciją. Praėjęs savaitę vykusiame ministrų susitikime Briuselyje aš pasakiau, kad naudosimės visomis mums prieinamomis priemonėmis, kad stiprintume savo politikos sritį. Mes turime galvoti ir apie finansavimo, programų finansavimą. Mes turime labai susitelkti ties socialinė, socialinės atskirties mažinimu ir šiuose sporto ir jaunimo ir kultūros rytise galime tą padaryti labai intensyviai. Mes turime siekti visą apimančio išsilavinimo. Ministrai pritarė mano pasiūlymui susitelkti į jaunimą, į socialinę įtraukti ir stengiantis įtraukti jaunimą į pilietinį socialinį, civilinį gyvenimą. Ką galime padaryti švietimo srityje? Pirmiausia, reikia peržiūrėti švietimo turinius mokykloje. Turime įsitikinti, kad mokykloje jaunimas gauna tuos įgūdžius, kurių reikia darbui. Užimtumas yra pats geriausias apsisaugojimas nuo atskirties. Tačiau švietimui tenka nauji iššūkiai. Švietimas turi tiesiog padaryti daugiau. Jaunimas uh, turi išeiti iš mokyklos tikėdamas demokratinėmis vertybėmis. Turime skatinti tarp kultūrinį dialogą ir turime užtikrinti, kad niekas nesijaustų blogesnis dėl socialinių ar religinių ar dar kokių nors kitų kilmės priežasčių. Turime paremti ir mokytojus, kurių darbas yra nepaprastai sudėtingas. Jie turi suprasti jaunimo kultūros raidą geriau negu mes, paprasti žmonės. Turime stengtis turime užtikrinti, kad mokytėms užtektų pajėgumų sunkioms diskusijoms klasėje, kad mokytojai būtų pasiruošę diskutuoti apie tarpkultūrinius skirtumus, apie geresnį bendrą supratimą. Taigi mokytėms reikia geresnio išsilavinimo. Ką reikia padaryti jaunimo srityje? Jaunimas, turintis labai skirtingus kilmės rodiklius, turi turėti galimybę dalyvauti mūsų socialinėme ir kultūrinėme dialoge pilnomis teisėmis. Dėl to mes pats, aš pats iš savo patirties žinau, kad bendradarbiavimas yra vienas iš pagrindinių ginklų kovojant su netolerancija. Ta šitas darbas turi prasidėti vietos visų, bendruomenėse. Draugai, mokytojai, tie, kurie dirba su jaunimu, visi tie asmenys yra pagrindiniai dalyviai pagrindiniai šios kovos su socialinė ir kitokia atskirtimi dalyviai ir kovotojai. 2016 metais Erasmus Plus programa bus finansuojama dar labiau ir ypač bus nukreipta į socialinės atskirties mažinimą per jaunimą, per sportą, per kultūrą. Maždaug 400 milijonų eurų bus skirta bendradarbiavimo programoms, kurios koncentruosis į visą apimantį švietimą, lavinimą ir jaunimo problemas. Erasmus Plus programa turi remti mokytojų mobilumą, jaunim, dar, darbuotojų, kurie dirba su jaunimu mobilumą ir tarp, tarp nacionalinę partnerystę. Jau dabar mūsų rezultatai rodo, kiek mes galime pasiekti. Mes siejame neformalų švietimą darbas su jaunimu sporto srityje. Visą tai galime susijęti ir galime įtraukti į tokias veiklas ir jaunimą, kurie nesimoko ir neturi darbo. Mes finansuojame projektus, kurie e, nurodo kelius, kaip jaunimas gali būti įgalintas, kaip įvairios organizacijos gali būti įgalintos dirbti prevencinėje srityje, kai kalbam apie radikalizaciją. Mes esame pasiryžę remti šias veiklas ir toliau ir netgi didinti finansavimą joms. Prieš baigdamas noriu pasakyti, kaip mes galime panaudoti jaunimo politiką integruojant migrantus atvykstančius į Europą labai svarbu, kad jų migrantai būtų pilnai integruoti į mūsų švietimo sistemą, kad jie rastų savo vietą visuomenėje, darbo rinkoje, kad gautų visus reikalingus įgūdžius be formalaus išsilavinimo, jiems, turi, jiems reikia suteikti visas galimybės dalyvauti socialinėje veikloje, savanorystėje, keistis kultūrinių lygmenių. Ir mes remsime valstybės narės vykdančias tokias programas. Pavyzdžiui, mes norime, kad studentų kvalifikacijos, jų išsilavinimas būtų pripažįstami kaip įmanoma greičiau. Todėl Europoje buvo e, nacionalinių išsilavinimo pripažinimo institucijų vadovų susitikimas ir buvo kalbama, kaip galima kuo greičiau užtikrinti, kad būtų pripažįstamos kvalifikacijos įgytos kitur. Taip pat mes norime suteikti kuo daugiau galimybių išmokti kalbą naujai atvykusiems migrantams. Ponės ir ponai, mes galėsime įveikti visus šios iššūkius tik tuo met, jeigu bendradarbiausime. Europos Sąjunga, nacionalinės institucijos, vietos, regioninės institucijos, socialiniai partneriai, pilietinė visuomenė, visi turi dirbti kartu. Svarbiausias darbas vyks mokyklose, jaunimo centruose, universitetuose ir bendruomenėse. Būtent į šias sritis mums reikia nukreipti savo veiklos esmę. Tačiau mes turime dirbti visos Europos mastu, taip kaip mūsų saugumo institucijos turi bendradarbiauti kovodamos su terorizmu, lygiai taip pat ir kultūros, jaunimo ir sporto sritis turi bendradarbiauti tam, kad išnaikintume radikalizacijos šaknis Europoje. Socialinė įtrauktis yra tas atsakymas, kurio mums reikia, jeigu norime klestinčios ir konkurencingos Europos Mums reikia visų jūsų pastangų ir aš tikiuosi, kad jūs remsite mūsų darbą. Ačiū. Eh, grazie komisario, eh, prendo molto. Dėkoju. Labai rimtai žiūriu į jūsų pasakytus eh, žodžius ir galiu pritarti jūsų atliktai analizai. Manau, kad turėtume galbūt nusiųsti stiprų signalą. Erasmus Mundus mes suteikėme prioritetą E, jaunimui tam tikrų valstybių. Ir čia galbūt galėtume priminti kai kurioms valstybėms, kad e, jos neturėtų atstumti pabėgėlių. Taip pat galėtume e, akcentuoti finansavimo aspektą švietimo srityje ir galbūt galėtume pabrėžti šitos e, aspektus, lygiai taip pat kaip ir saugumo e, aspektą. Ir tai taip pat būtų signalas e, pirmininkui Junkeriui. Ir manau, kad mūsų bendros pastangos su nacionaliniais parlamentais gali padėti mums eiti tą linkme, nes mums kyla nerimo. Dabar Jūt polisi generaliniam sekretoriui suteiksiu žodį. Europos jaunimo forumo sekretoriui Alan Paul. Tačiau turiu taip pat informuoti Jūs, kad mūsų kad mūsų kolegos e, iš Suomijos negalės klausytis vertimo į suomių kalbą dėl e, to, kad iškylo techninių e, priežasčių. Ir norėčiau pasakyti, kad e, patikslintumėte, kur norėsite kalbėti pildydami tą formą. Ačiū pirmininkė, gerbiamas e, komisarė, mėly kolegos. Kągi reiškia būti jaunuoliu šiandien? Sakoma, kad e, Europa jau išgyveno savo blogiausius laikus Tačiau iš tiesų šiandien būtent jaunimas labiausiai susiduria su marginalizacija ir kitomis problemomis. Ir štai jau 2015, tačiau ir toliau kalbame apie ekonomikos ir finansų krizę, nes ji ir toliau, nuo jos ir toliau kenčia daugybė jaunuolių. Tad neverta net kartoti ir sakyti, kad sunkumai šiandien yra dideli. Ekonominė krizė, politika numatoma tik trumpuoju laikotarpiu, siekiama tik tai greitų rezultatų, tačiau jaunimo problemos trumpuoju laikotarpiu negali būti išspręstos. Tad e, kita vertus, šiandien mes e, tikrai galime, turime daugiau galimybių sukurti atvirą visuomenę. Tad turime pagalvoti, kokios Europos mes norime. Ar kakofoniškos, kur visi kalba e, savo ir išsako savo nuomonę, ar e, atviros Europos. Tai susiję ir su mūsų politikos e, sprendimais, ar tie politiniai sprendimai bus paremti e, E, iniciatyviais e, pasiūlymais ar bus tik fiktyvūs. Tad galvojant apie ateities jaunimo kartas, turime pagalvoti apie tris svarbius kriterijus. E, turime remtis tarp sektorinių metodų, dalyvavimų grįstų metodų ir e, pagalvoti apie jaunimo teisės. Būtent jaunimas turi būti tie, kurie priima sprendimus. Turime šimtus demokratinių jaunimo organizacijų, kurie, e, kurios gali dalyvauti e, rengiant politiką ir e, padėti kurti e, pilietiškesnę, demokratiškesnę ir įtraukesnę visuomenę, paremtą demokratiniais e, principais ir pilietiškumu. Buvo kalbėta apie migracijos radikalėjimo problemas, e, pavojų, kuris kyla pagrindiniams Europos vertybėms, pavyzdžiui, išraiškos laisvėjai. Tačiau kyla klausimas, ar iš tiesų šios problemos mus turėtų stebinti, ar mes jų iš tiesų negalėjome numatyti. Juk e, šios problemos galėjo būti nuspėtos iš to, jog trūko investicijų į jaunimo politiką. Būtent dėl to šiandien ypač svarbu daugiau investuoti į jaunimą, į jaunus darbuotojus. Taip pat turime labiau remti jaunimo organizacijas, kurios tiesiogiai dirba su jaunimu, su tais, kurie susiduria su socialinė atskirtimi. E, turime susijęti neformalų ir formalų ugdymą, kad e, Kalbant apie neformalų ugdymą, e, problemų iš tiesų dar yra daug ir jį reikia apritaikyti. Šiandien mūsų paskaičiavimais net du trešdaliai jaunimo organizacijų gyvendina projektus skirtus jauniems e, žmonėms turintiems mažiau galimybių. Daugybė e, organizacijų e, rengia projektus E, skirtus socialiniai ir politiniai įtraukčiai. Net devini, e, devynios iš dešimt apklaustų organizacijų įgyvendino projektus skirtus e, jaunimui suteikti daugiau įgūdžių. Kita vertus, pastebime, kad valstybių narių metodai šiandien netitinka mūsų poreikių Turime pagalvoti ir apie jaunimo garantijas ir su jomis susijomis e, problemas. Šiandien tik trečdalis e, nacionalinių jaunimo tarybų buvo įtraukiamos į nacionalinės dėrybas. Taigi, e, raginu dar kartą dirbti kartu visais lygmenimis ir į šį darbą įtraukti jaunimo organizacijas. Piliečiai turi dalyvauti e, politikos rengimo procese. Mano manimu, jaunimas iš tiesų suinteresuotas dalyvauti visame procese, o ne tik eiti į rinkim, rinkimus ir balsuoti, nors jaučia, kad tai nieko nepakeis. Todėl mes labai džiaugiamės iniciatyvomis, kurios yra siūlomos ir labai tikimės, kad tos tie pasiūlymai, kurie išplauks iš šiandieninių diskusijų, e, bus naudingi. Ačiū. Very... Dėkoju. Ačiū Jums už tokį gyvybingą pasisakymą, už tai, kad Jūs dalyvaujate, kad leidžiate kad jaunimo forumui tiesiogiai dalyvauti mūsų konferencijoje. Tikimės ir jūsų pasiūlymų. Tik... Ir aš manau, kad jūsų energija padės mūsų, mūsų, palaikyti mūsų diskusijos. Apie tai dar kalbėsime ateityje. O dabar norėčiau pasakyti štai ką. Ir mums liko 15 minučių ir kol kas nacionalinių parlamentų atstovai dar nenori pasisakyti. Tikiuosi, kad jūs nebusite tokie baukštus vėliau, nes diskusija tikrai labai svarbi ir dabar yra atvykęs ir ministras, ir komisaras. Ir tikrai labai svarbu būtų pasisakyti. Pirmiausia, kalbės nacionalinių parlamento atstovai, o tada suteiksiu žodį mūsų kolegoms. Taigi, ar norėtų koks nors nacionalinio parlamento atstovas pasisakyti? Jeigu duosite man ženklą, aš maždaug galėsiu įsivaizduoti, kiek iš jūsų nori pasisakyti. Yeah. To, to yellow... Taigi, jums reikia užpildyti geltoną kortelę, kurią jūs esate gavę. Pirma, pirmiausia, ponė Dusi iš Prancūzijos, o dar kas nors nes šis pirmasis etapas yra labai svarbus, nes dalyvauja visi atstovai. Pone Ferajan, Nekov, Gero, Gergio Gramatikakis. Taigi, jūs kalbėsite pirmosios diskusijos metu, o paskui vyks kiti etapai. Pirmiausia, ponė Dusė, prašau. Two minutes. Two minutes. Jums kalbėti dvi minutės. Merci, madame. Ačiū, gerbama pirmininkė. Norėčiau padėkoti už tą užuojautą, kurią jūs išreiškite ir kad nepamiršote visos Europos jaunimo, kurį e, su, labai giliai sukrėtė e, lapkričio 13 dienos įvykiai Paryžiuje. Ir aš taip pat e, norėčiau išreikšti savo paramą kolegui Džiron, e, kuris yra su, man, su manimi šiandien čia. Iš tiesų jaunimo problemos šiandien yra didžiulio masto ir pastarėjai įvykiai tai tik patvirtina, tad ačiū, kad to nepamirštate. Kalbant apie Erasmus Plus programą, e, ši programa šiek tiek pasikeitė, atsirado daugiau judumo galimybių, tad e, aš Norėčiau tik išsakyti savo paramą e, ir pasidžiaugti šią programą, jos demokratiniu aspektu. Matome, kad ji tikrai puikiai veikia aukštojo mokslo e, lygmenių, tačiau turime nepamiršti ir kitų e, besimokančiųjų, kurie dar mokosi tik tai mokykloje, licėjose, profesinėse mokyklose. Daugybė jų e, neturi e, galimybės gauti tinkamą išsilavinimą. E, Prancūzijoje net maždaug 500 tūkstančių tokių jaunuolių neturi galimybės mokytis. Kita vertus turime jaunimo garantiją. Tad mano manimu, tai turėtų tapti priemonė ne tik skatinti pilietiškumą, bet taip pat e, padėti jaunimui įsitraukti į Europos darbo rinką. Ačiū. Ačiū. E, perduodu žodį kitam kalbėtojui, o e, reakcija bus po to. Ačiū. Ačiū už suteiktą galimybę pasikalbėti su nacionaliniu parlamento atstovais. Dėkoju už visą diskusiją. Man nepaprastai svarbu diskutuoti su nacionaliniu parlamentu atstovais, su atitinkamų institucijų atstovais būtent šioje švietimo srityje. Mes Europos lygmenių be jokios abejonės turime tik tai labai ribotas kompetencijas ir ne visada žinome, kaip yra įgyvendinamos nacionalinės iniciatyvos, kadangi tai yra nacionalinės kompetencijos klausimas. Vis dėlto, būdami Europos parlamentas ir ES atstovai, mes norime atkreipti dėmesį į keletą labai svarbių aspektų, kuriuoms ir mes galime daryti įtaką. Pavyzdžiui, Erasmus programa, Erasmus Plus naujoji programa, kuris apima visas kitas anksčiau buvusias programas Leonardo da Vinci ir Komenijus ir kitas. Šios programos skatina kaitą, skatina apsikeitimą informaciją švietimo srityje. Tai yra labai svarbus punktas ir aš norėčiau paklausti atvykusių aukšto rango atstovų keleto dalykų. Kaip galime greitai integruoti migrantus, nebūtinai pabėgėlius ir tuos, kurie gana ilgai gyvena mūsų šalyse. Kalbėdami vien apie pabėgėlius, mes kartais pamirštame tuos, kurie jau ilgiau gyvena mūsų šalyse, bet vis tiek dar nėra integruoti. Taigi, kokios būtų konkrečios priemonės? Mes kol kas turime Europos lygmenių tik tai labai ribotas lėšas ir labai ribotas galimybės padėti tiems jauniems žmonėms integruotis į mūsų visuomenę, suteikti jiems geresnės perspektyvas. Ir kalbu ne tik apie formalų švietimą, kaip minėjo ir kolega iš jaunimo forumo, bet kalbu ir apie neformalų švietimą, apie neformaliaus švietimo galimybės neformalio švietimo srityje tikrai galėtume imtis naujų iniciatyvų, čia būtų daugiau galimybių, tačiau mes koncentruojamės visuomet tik į formalų švietimą, Erasmus yra tas pagrindinis lėšų šaltinis studentų mainų programoms ir aš manau, kad reikėtų susitelkti į neformalaus švietimo galimybės ateityje, jas geriau finansuoti radikalizacija prasideda ne dėl to, kad yra per mažas formalusis švietimas, bet todėl, kad yra kitos priežastys, nes gerą formalų išvietimą praėję jaunuoliai vis tiek radikalizuojasi. Taigi, radikalizacija yra ir perspektyvos stokos klausimas, o perspektyvos stoka labai dažna ne tik ten, kur trūksta formalaus išsilavinimo galimybių, bet kitose srityse, kur jaunimui nėra galimybių identifikuoti su tam tikromis vertybėmis, nors jie ir turi progą integruotis į darbo rinką ar į socialinį gyvenimą. Taigi aš manau, kad reikėtų nepamiršti ir tos trečiosios dimensijos. Ir noriu paklausti, kokiu mes galime imtis iniciatyvų tam, kad mūsų europinės vertybės skleistųsi visais įmanomais keliais per europinės programas, per nacionalinį formalų išvietimą, bet ir per neformalų išvietimą taip pat, kad neformalus išvietimas suteiktų ir tam tikras kvalifikacijas, kurios būtų pripažįstamos. Europos siela, Soul of Europe, buvo anksčiau minima tokia frazė, kurią manau, kad mes pamiršome, galvodami apie įvairius e, aspektus, kurie susiję tik tai su formaliu švietimu, su darbu, su integracija. Taigi šitų tokių moralinių aspektų mes neturime pamiršti. E- Jūs pabrėžėte labai e, svarbių aspektų. Dabar žodis kolegui Gramatikakis ir ponė Clarkins ruošiasi. Pirmiausiai ponas Gramatikakis, paskui jūs. Prašom. Tai Dėkoju, pirmininkė. Man ši diena labai svarbi. Jūsų įžanginiai žodžiai parodė, kiek darbo teks mūsų komitetui ir kiek mes jau nuveikėme per pastaruosius metus, nežiūrint visų sunkumų, su kuriais susidurdavome nuolatos ir nežiūrint to, kiek skepticizmo dabar jau yra reiškiame apskritai ES veiksmų atžvilgiu. Labai įdomus man buvo kiekvienos institucijos atstovų pasisakymai šiandien. Aš manau, kad mums reikia būti visų pirma sažiningiems. Kai mes esame sažiningi, tai turime pripažinti, kad biurokratija yra išvešėjusi iki fantastiško lygio. Mes nežinom, net nesuvokiam, kokia ji didelė. Kitas dalykas, mums reikia geriau bendradarbiauti. Ir man susidarė toks įspūdis, kad šiandien mes išgirdome gana sažiningus kiekvienos institucijos atstovų žodžius. Turiu pridurti, kad tai buvo oficialūs europinių institucijų atstovai ir tai yra gana svarbu. Mano šalyje, Graikijoje, o manau, kad ir kitose šalyse panašiai, yra taip. Jaunimo nedarbas yra pasiekęs apie 50 procentų. Tai yra oficialų skaitis, skaičiai iš Graikijos iš 2015 metų. Manau, kad kitose šalyse problemos yra panašios. Todėl norėčiau užduoti tokį provokacinį klausimą. Juk tie skaičiai turėtų sukelti mus visus ant kojų, turėtų sukelti ant kojų visą komisiją Briuselyje. Kaip taip gali būti, kad Europos Sąjunga taikstosi su šitokiais nedarbo lygmenimis? Antras dalykas, taip pat pritarsiu tam, ką jūs pasakėte lygi šiol, yra štai kas. Trečdalis ir mano skaičiai rodo tą patį, ir jūs tą patį sakėte, jaunų žmonių, trečdalis jaunų žmonių nedalyvavo, tik trečdalis jaunų žmonių, atsiprašau, dalyvavo pastarojo meto rinkimuose į Europos parlamentą. Oficialios nuomonių apklausos teigia, kad jaunimas pusė maždaug viso jaunimo pasisako už Europą. Galėtume į tai vertinti kaip mūsų institucijų darbo sėkmę. Kitaip sakant, jaunimas nori Europos, jie remia Europos idėją, tačiau jaunimas nepritarė tiems metodams, kuriuos mes taikome. Gerų ketinimų mes žinome, turi, žinoma turime, Tačiau mes ne viską pasiekėme, ko norime. Taip, Erasmus yra labai sėkmingai vykdoma programa ir aš manau, kad jos finansavimą reikia tęsti ir ją dar labiau stiprinti. Tačiau mums trūksta didesnio atvirumo ir trūksta aiškios jaunimui vizijos, kas bus daroma ateityje, kaip kovojama su nedarbu. Ir neužtenka vien tik tai pasakyti, kad mes kovosime su nedarbu, kad mes koordinuosime mūsų bendradarbiavimą. Reikia iš esmės pakeisti struktūrą. Taip pastarojo meto analizės rodo, kad rezultatai yra gana neblogi. Pirmininkė nutraukė kolega Gramatikakis <clears throat> ir siūlo jam greičiau baigti pasisakymą. Taigi, apklausos rodo, kad e, mes einame teisinga linkme, bet ES dar teks išlaikyti ne vieną sunkų egzaminą. E, Man atrodo, kad vertybės, kurios čia buvo minėtos, turi iš, būti išlaikytos, jos turi būti pačios svarbiausios. Pirmininkė prašo visų laikytis kalbėjimo laiko, nes ne visi galės pasisakyti. Toliau kalbės ponas Dimitrijos Baksivanakis. Ne, ai, atsiprašau, ponė Maklakin. Ačiū. Sveiki. Sveiki atvykę visų nacionalinių parlamento atstovai tikrai kai kuriems iš jūsų buvo nelengva atvykti į Briuselį. Taigi aš džiaugiuosi ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs pasistengėte ir atvykote į Briuselį. Noriu padėkoti ir komitetui, kultūros, jaunimo ir švietimo komitetui, kad išgirsta jaunų žmonių balsą. Mes kalbam apie tai, kaip mes galime paremti jaunimą, kaip galime suteikti jiems viltį dėl ateities, kaip mes galime atspindėti jaunimo balsą savo darbe. Labai džiaugiuosi, kad jaunimo forumas šiandien atstovauja uh, mūsų, kad dalyvauja šioje konferencijoje, mes išgirsime jūsų balsą, tai yra svarbu. Mes turim tikrai nemažai problemų, ypač radikalizacija yra didelė problema Europoje. Taigi, kaip galime sumažinti radikalizaciją per švietimo sistemas? Junktinėje karalystėje savo apygard, rinkimo apygardoje aš labai dažnai apie tai kalbu. Mes rengiame demokratijos dienas, einame per mokyklas, kalbame apie demokratiją ir jaunimas labai atsargiai E, vertina įvairių skirtingų religijų ar e, skirtingų šalių atstovus, jie nenori būti, jie nenori, kad prie jų būtų klyjuojamas kažkokios etiketės, jie yra labai atsargus. Ir labai bijo, kad taps pernelyg dideliu taikiniu ir visiems matomi. Bet jaunimas nori suprasti skirtumus tarp vienų ir kitų atstovų, tarp vienų ir kitų grupių bet man mokytojai sakė, kad mes patys nežinom, kaip doroti su šiomis problemomis. Taigi mūsų užduotis yra padėti mokytojams suprasti situaciją geriau tam, kad jie galėtų padėti mokiniams klasėje spręsti tas problemas. Viskas vyksta taip greitai. Ir ne visi spėja suvokti, kas įvyko. Ir man atrodo, reikia pagerinti tarpusavio susikalbėjimą klasėje ir tarp mokytojų ir mokinių. Mes kalbam apie Erasmus, apie jo sėkmę. Tikrai Erasmus programa buvo labai sėkminga aukštesnio išsilavinimo srityje, bet mums reikia galvoti apie profesinį švietimą, apie tai, kaip profesijos įgyjimas padeda žmonėms nugalėti atskirties pavojų. Mes turime stengtis, kaip, gal, kaip galima labiau padėti mokytojams kad jie galėtų kovoti su radikalizacija mokykloje, tai vienas dalykas, o kitas dalykas mums reikia pagalvoti apie profesinio švietimo e, stiprinimą, kad žmonės galėtų integruotis. Thank you. Thank you for this uh, uh, comment. Ačiū labai už tokius naudingus pasisakymus. O dabar norėčiau perduoti žodį Baksi Benakis. Ačiū, gerbama pirmininkė. Iš tiesų turime nepamiršti e, tų faktų, e, kurie e, ir to, kas vyksta Graikijoje, žlunga darbo rinka, mažėja galimybių, ekonominės problemos. Nuo 2009 finansavimas E, švietimo e, sektoriuje labai e, sumažėjo, jis siekia tik 36 procentus. Be to trūksta daugybės, mums labai trūksta darbuotojų Šiandien jaunimo nedarbas e, siekia apie netgi daugiau nei 50 procentų, o bendras nedarbo lygis yra maždaug 26 procentai. Siekiama didinti konkurencingumą, tačiau dėl to darbo rinka tik dar labiau žlunga. E, mažėja atlyginimai, e, daugėja nestabilumo darbo rinkoje, nebepasirašomos e, darbo sutartys, e, visuotinės darbo sutartys. Tad e, šie tikslai Graikijoje tiesiog neturi prasmės ir nepasiteisina. Reikėtų pagalvoti apie reformas kurios padėtų nutraukti tokį griežtą taupimo um, politiką, kurią numatė ES institucijos ir tarp jų Europos komisija. Labai gaila, kad uh, ji um, pamina ES aki, nes tai tiesiog žudo visą Europą ir ypač Graikiją. Ačiū. Ačiū. Dabar žodį norėčiau perduoti poniai Zdrovai. Ir e, tuomet e, galbūt e, turėsime galimybę išgirsti nacionalinių parlamentų atstovus. Ačiū, pirmininkė. Ačiū šią galimybę padiskutuoti apie jaunimo problemas su kitais parlamentarais ir su jaunimo atstovais, turiuomenį jaunimo platformą. Norėčiau priminti e, struktūrinio dialogo svarbą, ypač priimant politinius sprendimus. Mano manimu, laikas paskelbti šio įvykusio dialogo išvadas. Jos tikrai yra labai įdomios, naudingos ir manau, kad padėtų e, parengti tinkamesnę jaunimo politiką ir švietimą pritaikyti jaunimo poreikiams. Manau, kad tiek mums, tiek e, šiam komitetui labai svarbus yra jaunimo dialogas, tad e, džiaugiuosi e, tuo, ką jau girdėjome ir tikiuosi, kad kiti pranešimai bus tokie pat įdomus. Ačiū. Prego. Ačiū labai. Perché abbiamo un elenco di persone e la... Eh... Dėkuoju, turiu sąrašą kalbėtojų, dabar ponia Pulyzi, o paskui Nekov. Dėkuoju ponia pirmininkė už šią galimybę keistis nuomonėmis. Tai iš tikrųjų yra mums labai naudinga ir labai svarbu. Mano valstybė Italija dabar išgyvena sunku reformų procesą, bandome atgavinti ekonomikos augimą ir čia akcentuojame ypač švietimo aspektą. Pas mus e, nedarbo lygis jaunimo yra be galo aukštas, didesnis nei 40 procentų, taip pat e, e nuo iki 2020 e, metų turime išspręsti e, e, kitas švietimo problemas, tarp kurių e, yra ir vidinės konvergencijos atstatymas, e, lygių galimybių užtikrinimas visiems mūsų jaunuoliams. Pietinėje Italijoje vis dėlto asmenų skaičius e, nevaigiančių mokyklos yra pakankamai aukštas palyginus su kitais mūsų regionais ir to būdu yra pakankamai daug skirtumų tarp centro ir e, periferinių e, regionų. Lygiai tas pats pasakytina ir apie kitas e, Europos valstybės. Mes turime akcentuoti dualinės dviejopos švietimo sistemos įtvirtinimą. Turime taip pat e, siekti, kad būtų geresnė prieiga prie švietimo ir kad tai būtų įmanoma jau nuo e, darželio. Ir turime e, kalbėtis Europos komisija e, šituo klausimu, todėl kad yra pakankamai daug jaunimo, kurie e, turi mažiau galimybių e, stabilumo pakto kontekste vyksta tam tikri procesai, dėl kurių mažėja lėšų švietimui. Бих искал да се съсредоточа върху презентацията на Европейския младеж. Ačiū. Ačiū. Aš išklausiau nepaprastai įdomių visų jūsų pasisakymų. Man ypač buvo įdomu klausyti jaunimo forumo atstovo. Uh, Man jo pasisakymas buvo labai aktualus. Aš socialistų frakcijos e, pranešėjas šio klausimo. Aš tikrai manau, kad mums trūksta bendradarbiavimo ir trūksta sinergijos efektų tarp jaunimo strategijos ir kitų strategijų. AT2020 strategija net nemini Europos bendradarbiavimo programos. Tai labai blogai, nes Aš manau, kad švietimas jaunimo strategijos kontekste turėtų būti svarbiausias aspektas. Aš taip pat norėčiau paremti strategijos idėją. Lapkričio 16 dieną vyko apvalaus stalo diskusija šiais klausimais. Dar ir vakar kalbėjom apie mokymosi visą gyvenimą perspektyvas. Visi šie forumai, susitikimai turėtų telkti mus. Ir aš džiaugiuosi, kad yra įkurta bendra mokymosi visą gyvenimą pro platforma. Minėjote 50 procentų skaičių, o aš galiu pasakyti, kad 57 procentai visų jaunimo organizacijų mano, kad jų, į jų nuomonę niekas neatsižvelgia formuojant politiką. Manau, kad jaunimo organizacijas reikia išklausyti, jų balsas turi būti išgirstas. Leiskite mums, da, man dar kartą Jums padėkoti už labai įdomius pasisakymus ir tikrai visas Jūsų rekomendacijas aš įtrauksiu į savo pranešimą. Dabar aš, papraš, aš paprašiau Jūs e, kolegą Poli, kad, kad, mano, kad mano kolegos, kurie kal, rūpinasi jaunimo ataskaitomis, su jumis palaikytų kontaktą. Toliau kalbės ponas Jan, ponė Jankė iš Austrijos. Ačiū. Austrijoje yra dualinio švietimo sistema, ji labai paplitusi pas mus, jis buvo jau minėta. Ir aš norėčiau paklausti, kokių galimybių yra ir kaip pasinaudojama jomis, kaip pasinaudojame tomis galimybėmis plėtoti dualinio švietimo sistemą šalyse, kur ši sistema dar neveikia, kur jos dar nėra. Dėl dualinio švietimo sistemos pas mus jaunimas yra įdarbintas beveik 100 procentų, na, sakykime, turime 12 procentų jaunimo nedarbą, tai mums atrodo vis dar yra per daug, bet bendrame kontekste tai nėra daug. Vienas dalykas, o kitas dalykas Man krito į akį, kad ta informacija, kurią jūs pasakėte ir už kurią aš esu jums labai dėkinga ir už pastangas, kurias jūs dedate į šią veiklą, taip pat esu dėkinga. Taigi, visame tame kontekste neminimos buvo trys savokos - šeima, pagarba ir rezultatas. Todėl aš noriu paklausti, kaip šie, šios savokos atsispindi strategijose. Ačiū. Um, credo che non tutto sia stato citato nelle. Aš uh, sakiau jau anksčiau, kad uh, turime kalbėti pakankamai trumpai. Taip, jūs kalbėjote apie esminės ES uh, vertybės ir tai tikrai svarbu dabar. Ponui Luigi Morgan žodis, o paskui pranešėjai atsakys. Dėkė, dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai, kalbant apie Europos e, Sąjungos kompetenciją švietimo srityje, profesinio rengimo srityje, mes turime galvoti apie viską apmančią strategiją šioje srityje. Tai akcentuojame. Aišku, politikai turi suvaidinčią savo vaidmenį. Europos komisija e, taip pat tai, kas yra daroma mokyklų srityje, universitetų, profesinio rengimo srityje. Visa tai yra investicija, neturime to laikyti išlaidomis. Todėl politinių požiūrių turime reikalauti, kad būtų skiriama pakankamai lėšų šitiems sektoriams, šitoms sritims, kaip e, e, anksčiau sakė vienas iš kalbėtojų, stabilumo paktas e, ne turėtų mums e, trukdyti tai e, daryti. Aišku, galbūt bus sakoma, kad visos rytis turi savo reikalavimų, tačiau turime suprasti, kas yra e, prioritetas mums ir dėl to turime eiti būtent tą kryptimį. Dėkuoju. Noriu tik tai priminti, kad Europos parlamente šitas klausimas keliamas jau senai ir šiame kontekste kalbama taip pat apie struktūrinius fondus, kadangi e, struktūrinių fondų e, kontekste neįmanoma kofinansuoti e, projektų švietimo srityje, nes tai nelaikoma investicijomis, tačiau mes kovojame toliau, kad mūsų, mūsų pozicija būtų išgirsta, nes tai yra realiai problema. Dabar e, žodis ministrui, komisijos nariui ir paskui e, formą atstovui. Dėkuoju. E, e. Labai ačiū. Galbūt keletą žodžių apie tai, kas buvo pas, pasakyta. Nekarto rekomen, buvo rekomenduota e, daugiau dėmesio skirti švietimo sistemai ir uh, į formalų, šviet, formalų švietimo sistemą geriau integruoti migrantus ir taip pat daugiau pagalvoti apie neformalų ūkdymą. Šie klausimai svarbus ir Luksemburgui. Ir jie nuolat yra aptarinėjami jaunimo ir švietimo taryboje. Kalbama apie tai, kaip galima būtų uh, integruoti jaunus migrantus, tiek tuos, kurie yra pabėgėliai, atvyko per šią pabėgėlių krizę, tiek tuos, kurie atvyko jau anksčiau, tačiau susidurė su tomis pačiomis problemomis. Taigi mes šios klausimus aptarėme ne tik švietimo taryboje, bet ir jaunimo reikalų taryboje. Kalbant apie jaunimo vaidmenį formuojant politiką, iš tiesų e, tai yra labai svarbus klausimas. E, jaunimas mokosi tam, kad būtų pasirengę dirbti darbo rinkoje, ją įsilieti. E, tačiau taip pat jie turi būti pasirengę būti pilietiškais ir jaustis visaverčiais piliečiais, kurie gali ir turi teisę pasakyti savo nuomonę ir kažką pakeisti. Tad tai yra labai svarbu, jeigu norime kovoti su jaunimo marginalizacija ir išvengti jų radikalėjimo. Taip pat manau, kad Tie pasiūlymai, kurie šiandien buvo išreikšti, nėra jokia naujiena. Mes jau nekartą kalbėjome apie Erasmus Plus programą, apie jos išplėtimą, apie tai, kad ji galbūt galėtų apimti daugiau e, jaunimo grupių e, ir būtų e, ne tik mainų programa, tai tikrai yra labai svarbus aspektas jeigu norime, kad Erasmus Plus pasinaudotų daugiau žmonių. Ir tai taip pat susiję su um, mainais tarp šalių ir dualiniu mokymusi. Turime pagalvoti apie tai, kaip geriau integruoti pabėgėlius ir migrantus Ir čia reikia pasakyti, kad viena iš tų šalių, kur rezultatai yra tikrai e, geri ir turi daug patirties, e, ir kur yra daug patirties sprendžiant migracijos e, problemas, tai yra mūsų šalis. Buvo kalbama apie stabilumo apaktą ir apie tai, kokios būtų galimybės daugiau investuoti į jaunimą e, ir skatinti jų aktyvų pilietiškumą. E, iš tiesų tie ekonominiai, finansiniai aspektai yra svarbus e, ir mes turime įvairių mechanizmų, kurie gali padėti pakeisti e, sistemą. Ir šiuo atžvilgiu tik dar kartą norėčiau priminti Luksemburgo opoziciją, e, kad e, šiandien reikia surinkti visas įmanomas lėšas ir taip padėti migrantams ir juos įtraukti į švietimo sistemą turime užtikrinti, kad visose valstybėse vyktų diskusijos apie e, šiuo klausimu ir kad valstybės narės suprastų, jog negalima mažinti e, biudžeto skirto migrantų įtraukčiai. E, tai iš tiesų yra labai svarbu. Ir turime užtikrinti, kad visos valstybės narės turėtų galimybių ir pajėgumų išspręsti susidariusią tikrai labai sudėtingą ir pavojingą situaciją. Ačiū. E, Ministrai. Labai ačiū gerbiamas ministra. Dabar norėčiau perduoti žodį komisarui. Me... Dėkoju. Aš padalinsiu savo atsakymus į dvi dalis - problemas ir terapiją diagnozė ir terapija. Aš sutinku su to, ką jūs pasakėte, su tą diagnozę, kurią jūs nustatėte, jūs pabrėžėte neįgiamas ekonominės krizės pasiekmes, sakėte, kad biudžeto politika kai kuriuose valstybėse narėse atsiliepia neigiamai mūsų sričiai. Jaunimas ir švietimas galėtų tapti biudžeto konsolidavimo politikos didžiausiamis aukomis. Taip, galime tą suprasti. Vyriausybėms reikia konsoliduoti biudžetą, reikia mažinti išlaidas, reikia mažinti deficitą tam, kad būtų galima finansuoti ekonomiką ir socialinį gyvenimą. Tačiau socialinės politikos lėšų mažinimas reiškia ir ateities politikos perspektyvos nebuvimą, taip pat ir švietimo politikos nebuvimą. Nes švietimas tai yra investicija, kaip kolegė Forgano ką tik minėjo. Pagrindinis švietimo problemos sunkumas yra, ir ne problema yra ta, kad investuoti reikia dabar, o rezultatai bus matomi tik tai po tam tikro laikotarpio. Ir politikus labai sunku įtikinti, kad investuoti reikia dabar į tai, kas bus matoma tik tai ateityje. Ateitis yra ne visuomet aiškiai suvokiama, bet to jinai dažnai nesutampa su rinkimų laikotarpiais. Taigi politikams reikia rezultatų kitai rinkim, kitam rinkimo etapui. Tačiau mūsų užduotis yra įtikinti politikus, kad švietimas yra pati geriausia investicija. Ne tik apskritai investicija į švietimą, bet tai yra ir investicija į visuomenę, į konkurencingumą, į socialinę įtraukti, į socialinę integraciją, daugybę kitų dalykų. Taigi mes esame nustatęs, parengę keletą instrumentų, kaip mes galime įvertinti dabartinę padėtį, turime jaunimo ataskaitą, turime AT e 2020 programą, turime metinės peržiūras šios programos. Ir galim pasakyti, kad tendencijos nėra blogos, jos eina teigiama linkme, turime galimybių, turime šansų pasiekti savo tikslus, sumažinti ankstim iš mokyklos išeinančių, jos nebaigiančių asmenų skaičių iki 20 metų. Taip pat matome, kad galėsime pasiekti e, savo nusistatytus skaičius kiek gaunama ir antrinio išsilavinimo sistemose diplomų, ir tretinio išsilavinimo sistemose, kiek, kiek žmonių pradėjo studijas, baigė jas diplomų. Taigi šios tendencijos yra teigiamos, tačiau mes dar turime ir daugiau galimybių, kuriomis reikia pasinaudoti. Mes turime išnaudoti visas galimybės, ne tik Erasmus plus galimybę. Tai yra ir jaunimo garantija, jaunimo užimtumo iniciatyva, tiesioginio užimtumo instrumentas. Uh, švietimo politikos instrumentai, jais visais reikia naudotis. Dabar grįšiu prie terapinių klausimų. Erasmus Plus yra didžiausias mano portofolio projektas. Labiausiai jį žinome dėl studentų mobilumo programų, tačiau tai nėra vien tik tai. Taip pat ir profesinio švietimo mobilumas ir apimamas šios programos. 150 tūkstančių profesinių mokyklų studentų gali pasinaudoti mobilumo programomis pagal Erasmus. Kitaip sakant, tie studentai gali vykti į kitas šalis, gauti ten patirties, žinių iš kitų sričių, iš kitų įmonių, gali pradėti pameistrystės programas įmonėse. Tai taip pat yra, tai tikrai labai didelės galimybės aukštesnio išsilavinimo siekintiems asmenims. Taip pat ir elektroninio mokymo programos yra labai svarbios mums, mes jas remiame, tai yra ir bendradarbiavimo tarp mokyklų programos, tiek ES, tiek ir ne ES. Elektroninio mokymo programuose dalyvauja ir ne ES valstybių narių šalys, ir šios Elektroninio mokymo programos tikrai gali padėti užmėgsti tiesioginius mokytojų, mokinių ir mokyklų ryšius. Taip užsimesga bendradarbiavimo ryšiai, kurie padeda geresniam tarpusavio supratimui, gilesniam supratimui, tolerancijai plėtotis ir panašiai. sutinku, kad neformalus mokymas ir mokymasis visą gyvenimą yra nepaprastai svarbus šios problemos sprendimo aspektai. Mūsų švietimo sistemos yra pernelyg tradicinės, pernelyg sta, tokios sustabarėję, jos ne visuomet atliepia šios dienos iššūkius. Darbo rinkoje žmonėms yra būtina, gali, būtina galimybė mokytis visą gyvenimą. Dabar reikia įgyti naujų įgūdžių, naujų žinių, naujų profesijų. Tai yra vienas iš pagrindinių šios dienos darbo rinkos poreikių. Kadangi ekonomika nuolat persiorientuoja, vyksta skaitmeninė revoliucija, atsiranda tretinio sektoriaus naujovių, todėl reikia remti mokymosi visą gyvenimą projektus kiek įmanoma platesnių mastų. Lygiai tas pats pasakytina ir apie neformalų švietimą. Mano valdomas, kuruojamas portfelis yra labai platus, tačiau visi jo elementai gali padėti vienas kitam, jie yra tarpusavyje susiję sakykime, pabėgėlių krizėje, migrant, migracijos krizėje sportas gali tapti labai svarbiu integracijos veiksniu. Sportas yra be ne, populi, galima sakyti, tai yra populiariausia neverbalinė komunikacijos priemonė. Tai yra puikus instrumentas kurti bendruomenę, stiprinti jas, gerinti socialinę integraciją. Ir aš labai remiu stabilumo paktą, bet manau, kad ši kova turi būti kovojama nacionaliniu lygmeniu. Čia turi veikti subsidiarumo principas ir aš tikrai nenoriu skatinti stabilumo pakto e, Europos lygmenių pasirašymo. Tai yra valstybių narių klausimas. Taip, mums reikia geresnio bendradarbiavimo tarp parlamento ir komisijos tam, kad įtikintume tarybą trilogę dėl šios problemos. Dabar dvi minutės suteikiamos jaunimo forumo atstovui, nes mes tikrai vėluojame ir tada pradėsime pirmąją, pirmąją mūsų diskusijų raundą. Labai ačiū, labai ačiū už tokius įdomius ir naudingus pasisakymus. E, parlamente, komitetuose e, dažnai susidurime su problema, kad mes tarsi susitarėme, tačiau e, vėliau mums tą politiką įgyvendinti E, nėra taip lengva, nes nėra taip lengva įtikinti e, kitus partnerius, kitus komitetus ir panašiai. E, nelengva įtikinti, jog reikia investuoti į jaunimą, nes tai yra investicijos į ateitį. Kita vertus, manau, kad mūsų pavyzdys rodo, kad net mažinant nacionalinius biudžetus galima nemažinti investicijų. E, ir lėšų skirtų jaunimui ir švietimui. E, kitas dalykas yra e, tai, kad turime kurti atviresnės e, formalaus ir neformalaus švietimo sistemas. Neužtenka statyti mokyklų. Turime užtikrinti, kad tos mokyklos būtų paremtos integracija ir skatintų integraciją. Ir šiuo atveju mums labai reikia europinio požiūrio į e, pilietiškumą, į švietimą, formalų ir neformalų švietimą. Turime pagalvoti, kaipgi apie Europą, Europos vertybės e, kalbėti su jaunimu. Kaip matote, šitos e, visos idėjos labai mus praturtina, dialogas yra labai turiningas. Mielas Alanai, šitas dialogas yra tik tai vienas iš mūsų bendradarbiavimo etapų. E, kult e, komitete mes ir toliau diskutuosime apie jaunimo e, pranešimą ir bus kitų susitikimų šitą temą. Mes skaitėme jūsų šešėlinę ataskaitą, kuri nėra antagonistinė, bet kurioje yra kitas matymas turime siekti, kad e, jaunimo atžvilgių nebebūtų gyvenima sena politika, o būtent jaunimo atžvilgių, kad būtų jauna, jeigu tai galima pasakyti, politika. Labai svarbu, kad e, nuoširdžiai kalbėtume visai šitais klausimais ir ministras ir komisijos narys labai atvirai e, pateikė konkrečių pasiūlymų. Tad šis, e, ši pirma diskusijų grupė yra labiau e, e, politinio pobūdžio. Žinome, jog kai kuriuose valstybėse iškyla dabar labai rimtų problemų, pavyzdžiui, Rumunija kultūrinio e, paveldo e, nikimo problema iškyla ir ypač dabar, turėdami omenyje radikalizavimo pavojus, e, turime atkreipti tai e, dėmesį. Aš norėčiau, kad šiandien mes e, žvelgtume į švietimą naujai, kad žvelgtume į švietimą tarp kultūrinių žvilgsnių, galbūt turime peržiūrėti mūsų įsitikinimus ir e, kad kalbėtume apie tuos šansus, kuriais gali pasinaudoti jaunimas. Mes turime plėtoti horizontales priemonės ir tarp parlamentinė grupė jaunimo klausimų. Mūsų e, grupė, mes ją įeinam, kaip suinteresuoti asmenys, yra labai svarbus formas. Ir turime veikti šituo lygmeniu. Dabar iš karto suteiksiu žodį pirmiems diskusijų pranešėjams. Tai yra Davidoj Lopesui ir Robertui Rufino. Nors Lopes yra Europos e, pilietinės visuomenės platformos mokymosi viso gyvenimo metu pirmininkas. O antras pranešėjas Roberto Rufino yra Europos tarpkultūrinio mokymosi federacijos garbės prezidentas ir e, tarp kultūrinio fondo generalinis sekretorius. Žodis jums, bet pasveikinsime su mūsų svečiais. Gracias. Okay. Okay. Allora, we start Eh? As soon as possible? Okay. Allora, we start with. Taigi, perdodu žodį ponui Davidui Lopezui. Labadiena visiems ir visoms, kalbėsiu prancūziškai. Mano dokumentas yra parengtas angliškai, jis, yra, e, ir, e, jums, jis jums buvo išdalintas. Norėčiau priminti, kad e, mes kalbame apie Life Learning e, e, Program, taigi yra programa, tačiau kai kur dar yra vartojamas senasis pavadinimas. Na, jau daug kas buvo pasakyta, aš nesikartosiu. Uh, Visiškai pritariu Alano Apalo argumentams, beje, mes su jaunimo forumu tikrai nuolat glaudžiai bendradarbiaujame ir manau, kad tik reikėtų dar kartą pabrėžti, jog investicijos jaunimą nėra išlaidos, tai yra atsiperkančios investicijos. E, visų pirma, e, norėčiau priminti, jog laukiame ataskaitos dėl Erasmus Plus e, įgyvendinimo. 2017 bus atliekta vidurio apžiūra. Tad šiais metais mes atlikome apklausą ir apklausėme paramos gavėjus, kągi jie mano apie Erasmus plus paraiškų antrąjį etapą. Mes gavome 275 atsakymus keturiomis kalbomis siekis buvo išsiaiškinti, ar Erasmus Plus iš tiesų atitinka Europos komisijos nustatytus politinius prioritetus ir ar ši programa iš tiesų veikia, ar ji skatina tarp kultūrinius mainus, socialinę įtraukti ir darbo galimybių kūrimą pasinaudojant judumu. Na ir e, tai tai susiję ir su tuo, ką sakė ponia Akosta apie socialinės įtraukties svarbą. Na ir reikia pasakyti, kad apklaustieji labai išreiškia labai teigiamą nuomonę, e, jiems tai yra puikiai galimybė, e, suteikiamas finansavimas, kurio buvo pasinaudota Ir net 86 procentai apklaustųjų mano, jog Erasmus Plus programa e, daugiau ar mažiau atitinka realius poreikius. Kalbant apie techninius dalykus, tai e, tai, kad buvo pereita prie vienetinių išmokų, yra taip pat labai sveikintina, kadangi taip sumažėjo administracinė našta. Taigi apklaustieji tikrai džiaugiasi, kad programa buvo supaprastinta, kita vertus darbo dar um, liko. Visų pirma, dėl to, kad reikia nepamiršti um, mokymosi visą gyvenimą aspekto. Erasmus Plus programa E, buvo skirta skatinti tarp sektorinį e, mokymasi ir mokymasi visą gyvenimą. Būtent toks buvo šios programos tikslas, kuri apima Erasmus, Leonardo da Vinci, Komenijus, e, Grundvik šviet, sporto programas. Ir ap, mm, apriepiant visas šias programas buvo siekiama užtikrinti galimybės mokytis visą gyvenimą. E, taip buvo siekiama, jog mokymasis vyks ir apims visus sektorius. Tačiau realybėje pamatėme, kad iš tiesų toks tarpsektorinis metodas šiandien neveikia. E, kiekvienas dirba savo atskirame sektoriuje. Ir matome, jog tos tie Erasmus Plus projektai, kurie e, tarsi išeina iš įprastinių rėmų, yra vertinami neigiamai. Štai vienas pavyzdys. Jūs teikiate projektą, kuris susijęs su, moky, e, su tėvų rengimu. E, šis projektas yra susijęs su neformaliu suaugusiu švietimu ir taip pat su e, jaunimo parengimu. Taigi apimami e, du dalykai. Tačiau yra didžiulė galimybė, didžiulė tikimybė, kad šis projektas bus atmestas, todėl kad vieni galvos, kad šis projektas yra susijęs su e, suaugusių švietimu, o kiti galvos, kad tai yra susijęs su um, vaikų ir jaunimo švietimu. Ir galiausiai bus nuspręsta, kad šio projekto apimtis yra per didelė ir jis yra nerealistiškas. Kita vertus, Tai tik įrodo, jog šiandien mums nepavyks įgyveninti gyve, mokymosi visą gyvenimą tikslų. Todėl norėtume paraginti Europos komisiją pabrėžti mokymosi visą gyvenimą svarbą, e, rengiant nacionalinių ir Europos agentūrų mokymus bei per informavimo e, dienas. Kitas dalykas. Atrodo, jog yra ribojama program, parama skirta projektams pagal trečiąjį prioritetą. Mes dirbame švietimo ir ugdymo srityje ir tai yra tarsi toks e, dvigubas judėjimas, kadangi mes siekiame tiek e, skatinti politikos įgyvenim, įgyvendinimą vietos lygmenių, bet kita vertus mes taip pat padedame ES institucijams parengti tinkamą e, politiką. Ir kartais atrodo, kad ta dviguba galimybė yra tiesiog tas dvigubas potencialas neišnaudojamas. Nors e, tai padėtų pa, paskatinti inovacijas ir e, daug, steigti daugiau galimybių. E, tikrai džiugu, kad šiandien judumo galimybėmis pasinaudoja 4 milijonai europiečių, tačiau tai nereiškia, jog turime užmiršti kokybę, o būtent tai šiandien ir vyksta. E, pirmininkė primena, kad jau reikėtų baigti e, pranešimą. E, kalbėtojas. Taigi, trečiasis punktas dėl Briuselėje įsikūrusių e, tarptautinių agentūrų. Tai taip pat yra problema, e, kadangi e, Viena vertus yra labai gerai, kadangi dabar yra įkurtas nacionalinio agentūrų tinklas, galima pateikti paraiškas savo šalyje, savo kalba, tačiau Bruselėje tokias paraiškas teikia ne tik belgiško, e, belgo organizacijos, tačiau ir tarptautinės organizacijos. Ir Taigi, e, baigdamas norėčiau tik pabrėžti, kad Erasmus Plus programa yra tikrai puiku, puikiai priemonė, tačiau turime ją gerinti e, tam, kad išnaudotume judumo tarp kultūrinio bendradarbiavimo e, galimybės. Kitaip tariant, mes turime išplėsti Erasmus Plus galimybės, taip apie tai kalbėjo ir ponė Duset. Ir vardant to mes iš tiesų esame pasirengę dirbti visi kartu. Ačiū. Su mumis ir ponia Gajat, kuri yra atsakinga už Erasmus programos, programą. Tad Jums taip pat suteiksime žodį, jeigu jūs e, norėsite pasisakyti. O dabar perduotų žodį ponui Roberto Rufino. Prašau kalbėti šiek tiek trumpiau negu jūsų kolega. Ačiū. E, Pirmininkė, ponė ministrė, kolegos, mėly draugai. Pasakysiu keletą žodžių apie tokią programą, kurios pavadinimas yra Europos pilietybės trimestro programa, kaip matote ir mano skaidrės. <clears throat> Tai yra Europos savanorystės judėjimas, egzistuojantis daugybėje ES valstybių ir susijęs su kitomis e, tarpkultūrinėmis programomis visame pasaulyje pagal AFS tinklą. Visas tinklas prasidėjo prieš šimtą metų. Kažkada tai pagal šią programą buvo teikiamas greitojosios pagalbos vairuotojų paslaugos, na, o dabar mes esame išplėtę visą savo veiklą ir mūsų veikla apima ir vaikus nuo 15 iki 18 metų. Taigi dabar pakalbėsiu apie Europos pilietybės trimestro programą. Tai yra programa, kuri prasidėjo 2006 metais ir ji buvo išaugo iš pilotinio projekto, kurį vykdė komisija Briuselėje. Šiandien mes jau esame, mes šitą programą apima 250 moksleivių, daugybėje gal 25, beveik 22, 25 net valstybėse mokiniai keliauja iš vienos šalies į kitą, apsigyvena šeimose, tikrai visiškai pasineria į kitos šalies gyvenimą. Beje, kaip tik šią savaitę vyko bendras susitikimas Visi mokiniai atvyko į Briuselį ir pasidalino savo patirtimi prieš grįždami namo, nes programa, jos etapas kaip tik baigėsi. Programa turi labai įvairių fazių, įvairių etapų. Iš pradžių yra pasiruošimo fazė, kai mokiniai e, ruošiasi, domisi kitą šalimi, stiprina savo pilietiškumo jausmą prieš išvykdami. Tada mokomasi užsienio kalbų ir stengiamasi tobulinti žinias. Pavyzdžiui, vakar kalbėjau su mergaitė iš Rusijos, kuri vyko į Portugaliją ir mokėsi portugalų kalbos prieš važiuodama į Portugaliją. Neįtikėtina, bet per tris mėnesius galima puikiai išmokti kalbos. Pasirodo, po trijų mėnesių Portugalijoje ji puikiai kalbėjo portugališkai. Taip pat labai svarbus yra ir emocinis patirties aspektas, draugystė, parama, kurią asmo patiria šeimoje, kurį ją priima ir tampi vykęs į kitą šalį tos šalies bendruomenės dalimi, šeimos dalimi, bendruomenės dalimi. Ir grįžti su ta patirtimi namo, pasidalini patirtimi su savo draugais mokykloje, su mokytojais ir panašiai. Pažiūrėkime, kokio kompetencijų įgyjama viso gyvenimo kompetencijų, čia jūs parinktos iš jūsų patvirtintos sąrašo, taigi komun, tos, e, tie gebėjimai užsienio kalbų mokėjimas, mokėjimas mokyti, socialinės kompetencijos, pilietinės kompetencijos. kompetencijos kultūrinė savivoka, verslumas, tai yra visos jūsų svarbiausios minimos viso gyvenimo kompetencijos. Mes manome, kad visi šie punktai, kurie paminėti šioje skaidrėje, yra atspindėti mūsų trimestro programoje. Ir yra dar kiti svarbus dalykai, kuriuos norėčiau pabrėžti, bet tų, kuriuos jau paminėjau, man jie atrodo labai svarbus. Pirmas dalykas yra e, pripažinimas ir globa arba mentoringas, jeigu kažkas vyksta į užsienį ir sulaukia paramos, pagalbos, kažkas jums padeda, jums padeda analizuoti jūsų kultūrą ir tą kultūrą, į kurią jūs patekote. Ir jeigu ši veikla yra pripažįstama mokykloje, dėja komisijai norime pasakyti, kad mokyklos labai nenori pripažinti šios veiklos ir mano, kad tai yra laiko švaistimas, ir aš tikrai grįšiu į mokyklą pirmadienį ir man manęs klaus arba koks nors mokytojas, jeigu būna išvykęs, tai sako, ką, ką tu ten veikiai ir ko tu ten galėjai išmokti per tuos tris mėnesius. Taigi ir tai yra problema, nes šie rezultatai nepripažįstami. Bet visi dalyvavę programoje bent kartą atvyksta į Bruselį programos pabaigoje ir pasidalina patirtimi pasidalina tuo, ką išmoko, o išmoko tikrai daug, aš dabar neturiu kada komentuoti, komentuoti atsiprašau, visos šitos piramidės, bet e, ši piramidė rodo, kiek išmokta e, ir jį remiasi visų dalyvių, ankstesnių dalyvių programoje patirtimi. Galima tikrai daug ką paskaityti, jeigu turite laiko, yra labai daug tyrimų padaryta šio klausimu, koks yra šios programos poveikis, prieš keletą metų atlikta tokia kolegos Hammer, firmos Hammer e, studija, rodo, kad rezultatai puikus. Taip pat ir e, švietimo generalinis direktoratas atliko labai aktyvę studiją šiais klausimais ir pas jos rezultatas buvo, kad uh, šios programos rezultatai apskritai keičia mąstymą. Tai ne tik susijęs su pilietiškumu, su dar kokiamis nusavybėmis, bet tai keičia patį mąstymą, tai ir e, suvokimą kultūros, daugia kultūriškumo suvokimą. Nes mokymasis vyksta ne tik protų, bet ir širdimi. Ir būtent dal, šios programos dalyviai pradeda mokytis ne tik sąmoningai, ne tik savo mintimis, bet ir širdimi. Tai daro esminį poveikį asmenybei. Ačiū. Dėkoju. Ačiū Jums už nepaprastai įdomų pranešimą. Sutinku su Jūsų mintimis ir tikrai e, e, dažnai mokytojai susiduria su tokiamis situacijomis ir nesugeba pripažinti tos, tos mm, poveikio, kurį patiria kažkoks asmuo nuvykęs į kitą šalį, nesugeba pripažinti to kaip rezultato. Ačiū. Pirmiausia, suteiksiu jaunimo forumo atstovui žodį. Ir yra penki norintys pasisakyti kolegos. Tačiau mes turime labai nedaug laiko, nes turime laikytis bendro mums statyto laiko režimo. Jau išnaudojame per daug laiko. Taigi dabar turime ne 13, bet 20 minučių, 12, atsiprašau, dar mažiau, 12 minučių. Dabar kalbės kolega Lurijo, vieną minutę jums skirta, jūs, tai yra Europos jaunimo forumo atstovė. Ačiū. Prieš pradėdama norėčiau dar paminėti, kad salės gale yra daug jaunų žmonių, kurie atvyko pasikalbėti su jumis ir aš tikiuosi, kad jūs turėsite laiko jiems. Jaunimo politikoje minimas toks instrumentas, pagal kurį jaunuoliai, jauni žmonės gali dalyvauti sprendimų prieimimo procedūroje, tai yra struktūrinis dialogas. Ir aš tikrai norėčiau pakviesti visus, ypač nacionalinių parlamentų atstovus, pasinaudoti šiuo instrumentu, leisti jauniems žmonėms dalyvauti politikoje, kad jie galėtų daryti įtaką nacionaliniai politikai ten priimamiems sprendimais. Neseniai Luksemburgė kaip tik buvo priimta tokia rekomendacija dėl pilietiškumo švietimo ir dėl pilietybės, dėl pilietybės aspektų įtraukimą į nacionalinės mokyklų programas Pilietybės mokymas turi būti prioritetas. Mums reikia investuoti į partnerystę tarp formalaus ir neformalaus švietimo veikėjų. Taip pat turi bendradarbiauti ir jaunimo srities darbuotojai su švietimo institucijomis. Kaip parodė kolegos Rufino pranešimas, e, yra daug žmonių, kurie žino, kaip vykdyti tokią veiklą. Aš manau, kad partnerystė turėtų vykti per e, programų informavimo apie programas tarp mokytojų, per mokytojų apsikeitimą, mokytojų mainus ir panašiais per panašius instrumentus. Kitais metais vyks Erasmus Plus programos laikotarpio vidurio peržiūra ir tikimės, kad į šią peržiūrą bus įtrauktas ir Europos jaunimo forumas, kad mes galėsime bendradarbiauti kartu su kultūros komitetu rengiant tą peržiūrą, nes mes tikrai turime sukaupę labai daug patirties, labai daug žinių šioje srityje. Ačiū. Be jokios abejonės mes skirsime kaip kult komitetas ir kaip Europos parlamentas įgyvendinimo ataskaitoms skirsime labai didelę, didelį dėmesį ir Aišku, e, tame e, procese dalyvaus taip pat ir e, jaunimo atstovai. Kaip sakiau, kalbėjimo laikas viena minutė dabar ir turėsiu tikrai įsikišti, jeigu kalbėsite ilgiau. Dabar žodis ponui Minkelraud iš Estijos parlamento. Plus, plus, plus. Ačiū pirmininkė. Erasmus Plus vaidina labai svarbu vaidmenį, kalbant apie bendrąjį ūkdymą, nes taip suteikiama galimybė mokytis ir neformalioje aplinkoje. Tai taip sukūriama pridėtinė vertė ir jaunimas gali pritaikyti savo žinias realioje situacijoje. E, atsiranda galimybė gyveninti bendrus projektus su kitomis šalimis. Todėl turime išsaugoti šią galimybę net ir po, ne pagal 2020 programą. Europ, e, Estija taip pat naudojasi šią programą ir tam yra skirtas biudžetas. Jeigu e, šio programos šių galimybių bus atsisakyta, tai paveiks e, jaunimą apskritai ir ypač jo galimybės įsitraukti į pilietinę veiklą. Primenu, jog e, yra tam tikros kvotos numatytos projektams, tačiau yra ir tam tikrų garantijų. Dabar Lietuvos atstovai žodžiu. Posėdžio pirmininkė, gerbiami posėdžio dalyviai. Visų pirma, Lietuvos vardu norėčiau padėkoti už šio laikotarpiu itin aktualų posėdį. Jaunimo švietimas ir įgalimas veikla visą gyvenimą. Tai vieni svarbiausių Lietuvos valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų tikslų, o jaunimo nedarbo mažinimas buvo paskelbtas vienu iš vyriausybės 2014 metų prioritėtų. <clears throat> Kaip Lietuvos Respublikos Seimo švietimo mokslo ir kultūros komiteto narys norėčiau, norėčiau pasidžiaugti, kad Lietuvai neblogai sekasi siekti su švietimu susijusių strategijos Europa 2020 tikslų - didinti tretinį šilanimą įgyjančių asmenų skaičių ir mažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių. Tačiau vykdant šalies švietimo ir mokymo politiką reikėtų efektyviau spręsti įgūdžių netikties darbo rinkos reikmėms problemas, bei labiau skatinti tiek jaunimo, tiek suaugusių įsitraukimą į mokymosi visą gyvenimą programas, bei užtikrinti, kad profesinio rengimo ir mokymo reforma, kuria siekiama padidinti profesinį mokymo patrauklumą, kuri yra dar tik pradedama įgyvendinti įgautų pagreitį. Iš ties, iš šias problemiškas sritis jau atkreipiamas vis didesnis dėmesys ir plėtojant jaunimo politiką Lietuvoje. Valstybės pozicija jaunimo politikos srityje yra nuosekliai tesiama skiriant dėmesį visam Lietuvos jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių nedirbančiam, nesimokančiam ir nedalyvaujančiam mokymuose jaunimui. Sprendžiant visoje Europoje opę jaunimo nedarbo problemą, vis daugiau reikšmės įgyja neformalusis ūkdymas. Please conclude, please. If you can conclude. You have also two panels more and so we... Ar galėtumėt jau baigti, todėl kad e, kalbėjimo laikas yra tik viena minutė, nes yra ir kitų kolegų dar. Dėmesį, kad ES jaunimo politika ir jos prioritetai neturėtų pamiršti kiekvieno jauno žmogaus paprastų jaunuolių, tiesiog norinčių būti aktyve demokratinės pilietiškos visuomenės dalimi. Manome, kad taip pat itin svarbu yra skirti pakankamai dėmesio gabiems ir aukštų rezultatų siekiantiems jaunuoliams. Thank you so much. And now I... Labai ačiū. Dabar perduodu žodį poniai Verai ir tuomet Brigitai Janka. Visų pirma, ponė Ferain. Äh, Labai trumpai. Erasmus Plus programos biudžetas numatytas visam laikotarpiu ir jis padidintas 40 procentų tačiau procentiškai dar pradžioje laikotarpio ne visos lėšos yra skirtos. Tai kritikuojama ir iš Vokietijos pusės, sakykime, mm, komenijos programa dėl restruktūrizacijos dabar labiau yra skiria, skirta aukštosiams mokykloms ir išeina, kad mažiau lėšų tenka tiesiogiai mokykloms. Tačiau didžiosios mokyklos, e, aukštosios mokyklos dar turi ir kitų projektų. Ir yra finansuojamas taip pat ir bendradarbiavimas tarp mokyklų ir aukštųjų mokyklų. Išeina, kad naudojame lėšas ne ten, kur jas reikia naudoti. Aš nežinau, ar kitos šalis irgi turi tokios patirties, kad aukštasis mokyklos vis labiau įsitraukia į tas programas ir atima savotiškai lėšas iš mokyklų. Uh, kurios nebegauna jų dėl perskirstimo. Toliau kalbės Brigit Jank, o paskui Janis, ne, atsiprašau, paskui Ifdiro. Dėkoju. Man rūpi štai koks klausimas. Kiek tos programos galės būti naudingos jaunimui, kuriam to labiausiai reikia? programas, programomis dažniausiai naudojasi tie, kurie ir taip jau yra labai gerai pasiruošę, turi puikų išsilavinimą ir geba jomis pasinaudoti. Man trūksta programų panaudojimo ten, kur yra didžiausias poreikis tokioms programoms, ten, kur jos yra nežinomos, ten, kur nesuvokiama jų nauda, galbūt galima būtų rasti būdų, kaip būtent tas programas padaryti prieinamas tiems, kurie lygi šiol ne, negalėjo jomis pasinaudoti. Anche con la dottoressa Gajazzo. Eh, abbiamo ora Yves Durand. Del... Dabar ponas Yves Durand iš Prancūzijos eh, parlamento. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prancūzijoje mes eh, eh, norėdami užsiimti 150 tūkstančių jaunuolių, kurie nebesimoko mokykloje, e, ėmėme taikyti specialią pilietiškumo e, programą. Galbūt būtų įmanoma panašius dalykus koordinuoti ES lygmenį, keičiantis gerąją praktiką. Toks būtų pirmas klausimas. Antras klausimas e, šitos pilietiškumo tarnybos kontekste įgytos kompetencijos galbūt galėtų būti pripažįstamos e, europiniais, Europai pripažįstamais diplomais. Ja. Dėkuoju, atsakysime vėliau į tą klausimą. Dabar kolega Julie Ward. Uh, thank you very much, Chair. Um, Ačiū pirmininkė. Uh, Atsiprašau, kad e, pavėlavau į šį labai svarbų susitikimą, nes dalyvavau FEM komitete, kur e, pristačiau ataskaitą pranešimą dėl skurdo. Sakyčiau, kad yra sąsajų tarp skurdo ir jaunimo, kadangi galima kalbėti ir ne tik apie materialų skurdą, bet ir apie galimybių siekių skurdą. Tad e, norėčiau prisijungti prie kalbėtojo, kuris kalbėjo apie E, jaunuolius, kurie turėtų grįžti į mokyklą ir kurie e, gali pasinaudoti mokymosi galimybėmis ir kitose šalyse. Iš tiesų mes labai daug dėmesio skiriame įvairiams tikslams, e, labai formaliam mokymui, ugdymui, tačiau neįvertiname ilgalaikio ilgalaikės naudos, kurią galima gauti dalyvaujant tarp kultūrinėse mainuose. Tad mano manimu turėtume daugiau e, e, dirbti su mokytojais ir su kitais asmenimis, kurie vaidina labai svarbu vaidmenį jaun, jaunuolių gyvenime. Jaunuoliai turi suprasti, kodėl e, E, kelionės į užsienį yra tokios svarbios. Iš tiesų įvykus į kitą šalį pas, viskas pasikeičia, gali kardinaliai pasikeisti jūsų gyvenimas, tačiau e, paprastos oficialios formalios švietimo sistemos to neatskleidžia ir neparodo. Paldies, Janis Vukanis. Prašau. Ačiū. Aš kalbėsiu Latvijos delegacijos vardu ir trumpai apibrėšiu mūsų patirtį jaunimo politikos rytyje. Latvijoje veikia jaunimo parlamentas. Tai yra institucija, kuri susitinka keletą kartų per metus ir stengiasi suvokti, ką jie gali nuveikti, kokios jų atsakomybės rytis, kaip jie gali įtakoti sprendimų prieimimą demokratinėje visuomenėje. Kitas dalykas kurį noriu paminėti, yra diskusija, kuri vyko Latvijos parlamente dėl rinkimų, galimybės dalyvauti rinkimuose jaunuoliams, kuriems sukako 16 metų. Na, sprendimo dar nėra, bet diskusija vyko. Sutinku su tuo, ką sakė kolega Lopes. Švietimas tai nėra išlaidos, tai yra investicijos. Ir mes padarėme labai daug, kad mūsų švietimo sistema taptų tarptautiškesnė. Esame prieėmė teisės aktų, pagal kuriuos įmanoma vykdyti bendras studijų programas kartu su kitomis šalimis. Taip pat tose programuose gali dalyvauti ir universitetai, ir profesinės mokyklos. Taip pat esame daug pakalbėję ir apie apipusį diplomų pripažinimą Tavos pasiūlymas, žinau, kad kai kurios e, valstybės yra e, įkūrusios ar regioninius, ar, ar komunų lygmenių e, tam tikrus komitetus šitais klausimais. Paskui suteiksiu žodį pranešėjams ir manau, kad bus pateikti labai įdomus jų atsakymai. Po dvi minutės kalbėjimo laikas. Um, au, au. Dėkuoju pirmininkė, aš kalbėsiu angliškai. Dėkuoju pirmininkė, kalbėsiu angliškai ir visų pirma norėčiau padėkoti už kvietimą į šį uh, susitikimą ir taip pat norėčiau padėkoti ponui uh, Lopesui už. Uh, apžvalgą ir už bendradarbiavimą su įvairiomis organizacijomis pagal mokymosi visą gyvenimą programą. Iš tiesų, maždaug 80 procentų apklaustųjų patvirtino, kad dabartinė Erasmus Plus programa atitinka realius poreikius. Norėčiau pabrėžti, kad per pirmosius dviejus metus nuveiktas darbas tikrai geras ir daug žada. Pusantro milijono žmonių pasinaudojo jaudumo galimybėmis, kurias suteikia Erasmus Plus programa. Taigi ši programa ypač susijusi su judumu, tačiau buvo kalbėta ir apie naujus e, naujas e, e, galimybės, ypač susijusias su tarp sektoriniu bendradarbiavimu. Šis potencialas dar nėra pilnai išnaudotas, tikriausiai dėl to, kad tai yra labai nauja. Anksčiau programoje dalyvavę asmenys ir organizacijos dar neįprato dirbti e, tarp sektorinių metodų, nes seniau kiekviena dirbo savo sektoriuje. Taigi reikia suprasti, jog tam, kad nauja programa e, veiktų tinkamai, reikia šiek tiek laiko. E, kita vertus, mes tikrai matome, kad organizacijos supranta dabartinės programos naudą ir šiais e, metais e, buvo parengta net 1700 strateginės partnerystės projektų. Ir 10 tūkstančių jų yra susijęs su tarp sektoriniu bendradarbiavimu. Taigi e, šiandien viena iš didžiausių problemų yra kaip patenkinti tą e, visą susidomėjimą ir, ir visus norinčius dalyvauti. E, ir tai yra susijęs su biudžeto problemomis. Biudžetas yra ribotas Kitais metais e, biudžetas e, numatytas iki 2020 turėtų būti padidintas ir būtų, e, turėtų būti numatytas didesnis biudžetas pagrindiniai veiklai ir pagrindiniams tikslams įgyvendinti. Tai yra susiję ir su tuo trečiuoju prioritetu, kuris jau buvo minėtas. Šis prioritetas yra susijus, e, susijęs su eksperimentinė politika, su politiniu dialogu, bet tikimės, kad e, didėjant biudžetui bus daugiau galimybių pasinaudoti ir išnaudoti šį prioritetą. Taigi, e, pabaigsiu sakydama, kad tikiuosi, jog biudžetas numatytas šiai programai didėja biudžetą didės ir e, jis bus panaudotas ne tik aukštajam, e, aukštojo ugdymo sektorėje, tačiau ir e, kitose ugdymo lygmenyse. Tikiuosi, kad taip ir bus. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, jog mes turime strategiją skirtą padėti uh, palankių sąlygų neturintiems asmenims ir net 30 procentų projektų yra skirta būtent jiems. Man eh, atrodo, jog šitie patikslinimai dėl kitų metų biudžeto ir lėšų yra labai svarbus. Žinome, jog iškylo problemų dėl mokėjimų ir bandėme spręsti tas problemas. Pasiekėme kad 6 e, milijonais daugiau lėšų būtų skirta 16 metais Erasmus. Labai trumpai, porą minučių. Du dalykai. Esminis dalykas yra sąsaja tarp valstybių narių ir ES. Turime e, imtis veiksmų valstybių adresu. E, kai kurie parlamentų nariai, Žiuly ar nacionalinių parlamentų atstovų pasisakymai rodo, jog tas dalykas yra iš tikrųjų esminis, nes Europos biudžetas priklauso nuo valstybių narių matymo taip pat. E, daug lėšų buvo skirta kelių statybai, dabar svarbu rasti lėšų švietimui. Antras dalykas, turime e, stiprinti pilietinį dialogą tarp nevyriausybinių organizacijų ir ES institucijų. Turime priemonių, Lisabono sutarties 11 straipsnį galime taikyti čia ir remtis e, e teigiamą patirtimi. Liusilė apie tai kalbėjo, struktūrinis dialogas būtų geras pavyzdys ir galime sistem, sistemingai tai taikyti nevyriausybinio organizacijų e, srityje. Ir jos neturėtų būti laikomas vien tik lobistinėmis organizacijomis mūsų sektoriuje. About... Ačiū. Kai kalbu apie tai, ką mes veikiam, vienas iš klausimų, kurį man visada užduoda, yra susijęs su mainai. Mainai neva yra elito dalykas ir didžioji dalis žmonių nedalyvauja jokio pobūdžio mainuose. Leiskit pabrėžti vieną dalyką ne, nelaikykime mainų kažkuo, kas naudingas tik individams. Mainai, ačiū Dievui, nutraukia mūsų sistemų testinumą, o būtent to mums reikia. Nes mūsų sistemos yra nacionalistinės, jos yra konservatyvios, tai yra, kai mes priverčiam mokyklą turėti kažkokiu ryšiu su kitos šalies mokykla, mes pradedame visai mokyklai svarbu emocinį procesą. 50 procentų ES valstybių nevertina galimybės moky, mokiniams ir studentams išvykti metams į kitą mokyklą, nes mano, kad tik tai tos mokyklos, tik tai tos šalies mokyklų sistema yra pakankamai gera. Jeigu mokinys išvyksta metam, jis gali patirti kažkokias neigiamas įtakos. Ta reikia turėti galvoj. Todėl manau, kad komisija turi investuoti į mokyklų sistemų internacionalizaciją, tarptautiškumą, internacionalizavimą. Tai nėra, ne, negalime sakyti, kad mes turime galvoti tik apie imigrantus. Mes turime pradėti struktūrinį dialogą tarp lygių partnerių skirtingose šalyse. 60 procentų mokyklų mokytojų Italijoje niekada nėra buvę, neturi jokios tarptautinės patirties, nemoka užsienio kalbų, neturi jokio supratimo, kaip veikia mokyklų sistema kitose valstybėse. Netgi mokyklų vadovai neturi tokių žinių, tokios informacijos. Man atrodo, kad jeigu kas nors pradeda mokytojo karjerą, tai pradėti jis ją turėtų nuo patirties kitos šalies mokykloje. Ačiū. <laughs> Pagalvosim apie tai, sako pirmininkė. Noriu tik tai priminti, jog daugiametėse programuose iki 2020 metų esame numatę, man atrodo, 20 procentų. Ir e, tai yra geras rezultatas, nes e, Erasmus apims 4 milijonus žmonių už kelių metų, tai manau, kad tai yra e, pakankamai daug ir užtat nusprendėme, kad 20 e, procentų jaunuolių turėtų e, mokytis užsienyje, ne tik tai savo valstybėje. Todėl manau, kad palaikysime E, ryšius ir toliau keisime šitomis idėjomis. Dabar e, pristatau antrosios diskusijų grupės e, narius. Ši grupė yra skirta tarpkultūriniam dialogui ir švietimui. Kalbėtojai bus ponas Masimilijano Maskerinį. Jis kalbės apie jaunimo socialinę įtraukti. Ponas Maskerinį yra darbo ir gyvenimo sąlygų tobulinimo fondo e, atstovas ir Kamila Sarner taip pat bus kalbėtoja. Jis yra e, Švedijos L sistemos direktorė. Jis kalbės apie e, socialinę įtraukti ir praktinius bei intrakultūrinius aspektus. Ponas Maskerinė, dėkoju. Pone pirmininkė, dėkoju už galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Ponas ir ponai. Kolegės, kolegos, gerbiami susirinkusiai, labas rytas visiems. Jaunam žmogui socialinis įtrauka yra jo potencialo realizacija visuomenėje. Tuo pačiu reikia, kad tą potencialą pripažintų ir visuomenė. Tai gali vykti trim būdais užimtumu, švietimu ir savanorystė bei socialin, dalyvavimu socialiniu gyvenimu. Reikia rasti tą kelią, kuris yra svarbus pažydžiamiausiams grupėms, nes jie ir taip jau yra labai sunkioje padėtyje, jiems sunku pasinaudoti visomis galimybėmis. Jaunimas, pirmininkė, kaip jau buvo minėta, yra didžiausia rizikos grupė atsidurti socialinėje atskirtyje Europoje. Štai matote duomenis lyginant su 2008 metais, kaip išaugo pažeidžiamumas 28 valstybėse narise. Daugiau negu ketvirtis jaunų žmonių Europoje yra atsidūrę pavojingoje situacijoje, gali patirti socialinę atskirtį. Štai kiek turime vadinamųjų needs, jaunų žmonių, kurie nedalyvauja nei jokioje švietimo programoje ir yra nedirbantys. Tai yra 14 milijonų jaunuolių, tai yra didžiulis, didžiulis skaičius, tai gali būti visos šalies ar net kelių šalių gyventojai. Kaip kovoti su šia problema? Europos Sąjunga yra parengusi 2009 metais jaunimo strategiją, kuri remiasi dviem ramšiais - lygios galimybės jaunimui ir lygios galimybės pat patekti į darbo rinką ir jaunimo skatinimas aktyviai dalyvauti socialinėme visuomenės gyvenime. Jaunimo strategijos įgyvendinimas vyksta per du lygmenys. Užimtumo lygmuo yra labai svarbus visiems jauniems žmonėms grįžti į socialinį, aktyvų socialinį gyvenimą. Kitas požiūris yra platesnis požiūris į socialinę įtraukti tai bandoma padaryti per įvairias programas, per jaunimo garantiją, per prie, geresnę prieigą prie paslaugų, ypatingą požiūrį į e, pažydžiamiausias grupės ir panašiai. Jaunimo garantija labiausiai yra skirta švietimo skatinimui. Tai yra žmonėms sutikiama galimybė gauti išsilavinimą, dalyvauti pameistrystės programuose ir panašiai. Uh, švietimas jaunimo garantijos esminis aspektas, todėl kad švietimas yra pagrindinis kovos su socialinės skirties instrumentas. Aš manau, kad jeigu jaunimas bus parengtas, turės tos įgūdžius, kurios, kuriais jis galės dalyvauti darbo rinkoje, tai bus labai gerai. Ir kaip minėjau, prastas išsilavinimas, nebaigtas išsilavinimas yra didžiausi rizikos faktoriai. Tie, kurie turi menką išsilavinimą, patenka tris kartus dažniau į rizikos grupės negu tie, kurie turi geresnį išsilavinimą. Jie gali tapti tais vadinamaisiais needs. Mažinti SL riziką yra vienas iš mūsų penkių pagrindinių tikslų. Kaip tą galime padaryti? Pirmiausia, reikia veikti preventyviai, reikia suteikti alternatyves mokymosi galimybės, vadovavimą karjerai, karjeros perspektyvas. Ir reikia sugaudyti tos jaunuolius, kurie nebaigia mokyklos. Taip pat reikia keistis gerą patirtimi. Minėjau bendruomenės Ispanijoje, kurios suteikia alternatyvių švietimo galimybių, taiko inovatyves mokymosi sistemas, taip pat taip vadinamos mozaik e, klasės, kuriuose patenka, į kurias patenka problemiški jaunuoliai, kur jiems yra suteikiamos individualios mokymosi galimybės. Kitas dalykas - integratyvus požiūris. Švietimas turi būti <clears throat> jaunimui, kuris nebaigia mokyklos, turi būti suteiktas tas vadinamas antrasis šansas. Jie turi turėti galimybę reintegruotis. Taip pat kalbu apie programas, kurios daugiau atsižvelgia į individualius kiekvieno poreikius. Niderlanduose, pavyzdžiui, yra vadino, vykdoma kaimynų mokyklos programa. Į ją, į šią mokyklą patenka ypatingai pažeidžiamų grupių atstovai, kuriems labai sunku uh, patekti į tradicinę švietimo sistemą. Lygiai tokia pati sistema e, antrojo šanso mokykla egzistuoja ir Prancūzijoje. Taigi, kokios gali būti išvados? Mes turime stengtis mažinti socialinę jaunų žmonių atskirtį ir žiūrėti į šią problemą ne tik kaip į užimtumo problemą, bet plačiau. 2014 metais buvo pradėta labai aktyvi programos e, taikymo politiką valstybėse narėse. Ir galime pasakyti, kad reintegracija yra vykdoma skirtingais lygmenimis, ypač sunku reintegruoti tuos, kuriuos sunku pasiekti, sunku identifikuoti. Aš manau, kad švietimas yra pagrindinis vaistas nuo socialinės atskirties, bet mums reikia bendro, holistinio, visuotinio požiūrio, ypač e, pabėgėlių, migrantų ir kitų pažydžiamų grupių atžvilgių. Pirmininkė, ačiū, kad jūs per tokį trumpą laiką susakėte tiek daug svarbių dalykų. Norėčiau taip pat dar paklausti, ar kas nors norėtų pasisakyti. Atrodo, kad ne. Vienas kolega norėtų pasisakyti. Jaunimo forumo atstovas nori kalbėti. Tuoj perduosiu žodį mūsų antrajam pranešėjui, bet e, e, atsiprašau, šiek tiek sumaišiau gal tvarką, tad e, pirmiausia perduodu žodį poniai Sarner, o paskui jau visiems kitiem norintiem pasisakyti. Det är med stor glädje som jag vill dela med mig. Ačiū. Dėkoju už galimybę atvykti ir papasakoti apie Švedijos sistemą, kaip mes dirbame su kitomis valstybėmis narėmis. 2009 m. gegužės mėnesį Hameborno kultūros mokykla gavo puikų pasiūlymą iš Švedijos nacionalinio simfoninio orkestro orkestras atvyko į mokyklą, į sporto salę, sugrojo Bethoveno simfoniją jaunuoliams. Ir šie jaunuoliai galbūt pirmą kartą išgirdo tokią muziką, tai buvo visiems neįtikėtina patirtis. Ir aš uždaviau klausimą orkestro vadovui ir mm, paklausiau jo, kaip galima e, padėti dėti integruoti vaikus, kaip galima gerinti švietimą muzikos pagalba ir iškart gavome pasiūlymą bendradarbiauti. Ir mūsų simfonio orkestro vadovas iškart ėmėsi tos idėjos ir sakė, kad tai puikia mintis ir kad reikia toliau bendradarbiauti. Jis už tai netgi buvo apdovanotas Stokholme premija už tai, ką nuveikė Venezueloje, integruodamas ten vaikus ir e, padėdamas tiems vaikams per muziką išvengti skurdo. E, ta programa Venezueloje palėtė 75 tūkstančius vaikų. Taigi tokiu būdu galima padėti vaikams iš, išeiti iš tos skurdo spiralės. Pirmiausia, reikia surasti, identifikuoti tas rytis, kurios yra ypatingai marginalizuotas, tas pažydžiamiausias grupės, rasti tos žmonės, kurie gyvena ypatingai sunkiomis sąlygomis. Ir kultūros mokykla, apie kurią kalbu, yra ta kultūra, ta bazė, kuri gauna finansavimą ir suteikia išsilavinimą vaikams iš socialiai pažydžiamų aplinkų. Kultūros mokykla kažkuria, kažkuriuo momentu prarado savo funkciją, nes tapo tiesiog muzikos ir kultūros mokykla vidutinės klasės e, e, šeimų vaikams. Mes dabar ieškome naujos savo funkcijos. Norime suteikti galimybę daugiau vaikų patirti tą muzikos poveikį ir, ir susižavėti muziką. Ieškome taškų, kuriuose muzika gali padėti socialiniai integracijai Vaikai at, groja kartu su orkestro muzikantais, koncertuoja kartu su jais, tai yra jiems neįkaituojama, neįkainuojama patirtis. Kartą per savaitę vyksta susitikimai su šeimomis ir vaikai koncertuoja savo tėvams, savo draugams, tokiu būdu užmesga ir naujų socialinių ryšių. Tai yra ir kartu tarp kultūrinio bendradarbiavimo, tarp kultūrinių susitikimų bei kalbos mokymusi vieta. Švedijos sistema, L sistema vadinasi ji. Taigi šita sistema jau apima 20 bendruomenių Švedijoje. 20 bendruomenių yra dalyvavę šioje programoje ir 7 tūkstančiai vaikų iš marginalizuotų visuomenės grupių buvo įtraukti į visuomenės socialinį gyvenimą ir uh, pasišalino iš tos marginalizuotos grupės per muziką, per dalyvavimą kultūrinėme gyvenime. Mūsų sistema plečiasi, mes jau esame įgyję europinės dimensijos, turime partnerių Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje ir kartu stengiamės europinių lygmenių propaguoti šią idėją kasmet susitinkame Milan, e, įvairiose vietose, vieną kartą netgi susitikome Milane, Laskaloje, jaunimas susitinka, bendra, bendrauja, draugauja, kartu muzikuoja. Taip pat buvo susitikimas Raploch Škotijoje. Škotijos Raploch ta mokykla e, yra labai geras pavyzdys, kaip galima bendradarbiauti, kaip telkti įvairių šalių pedagogus ir taikyti įvairias sistemas vienoje vietoje šita sistema e, jau dabar dalyva, jau dabar taikoma labai daugelį šalių, nors nėra kažkokios bendros e, skėtinės organizacijos. Aktyviai dalyvauja ir Venezuelos, e, Venezuelos atstovybės pasaulyje, taip pat imasi labai daug iniciatyvų. Galime sakyti, kad apie milijoną vaikų visame pasaulyje vienaip ar kitaip per šias programas yra prisilietę prie muzikos. Jie nuo pat e, vaikiško, nuo pat pačių mm, pirmųjų sąmoningų dienų gali prisiliesti prie muzikos, pradėti mokytis jos. Ir pateiksiu pavyzdį, Karolos pavyzdį, jos mama serga alkoholizmu ir tik dėl galimybės muzikuoti Karola tapo pavyzdžių savo šeimoje kitiems vaikams. Motinai tai kartu reiškia ir naujas socialinės galimybės, naujus ryšius, e, pagerėjo motinos ir vaiko ryšys ir pati Karola sako, kad El sistema jai gražino mamą. Kitas pavyzdys, Adela atvykusi į Švediją iš Irako, E, muzikavimas jai reiškia nauj, kaip ir naują šeimą. Orkestras tapo jos nauja šeima, nes ji turėjo problemų su savo tėvais. Mikelis iš Čilės atvykęs iš prieš keletą metų, jam buvo 15 metų, jis pradėjo dalyvauti L sistema programoje ir taip susipažino su, su visa Švedija, visa šeima atvyko į koncertą Göteborge ir tada tik pas, pajuto, kad jis savo šioje šalyje, į kurią atvyko, yra iš tikrųjų laukiamas. Taigi tokių pavyzdžių yra ir daugiau. Göteborge yra organizuojami koncertai, čia buvo suorganizuota didžiulė muzikinė jaunimo stovykla, jie atvyko įvairiausių pasaulio šalių atstovai ir muzika jiems padėjo nugalėti barjerus ir ribas. Muzika turi pasiekti vaikus, nes per ją vaikai įgyja daug naujų gebėjimų bendradarbiauti, jie geriau suvokia discipliną, jie pagerina savo kasdienio gyvenimo kokybę, išmoksta įgūdžių, kurių reikia visose kitose profesijose. Muzika padeda tiesiog sukurti daug geresnį, brandesnį pilietį.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 Grazie, veramente questo. Dėkoju. Tai iš tikrųjų rodo, kokia svarbi muzika, nereikia jokių komentarų ir kaip muzika gali tapti įtraukties sistema. Ir taip pat, kaip, kaip galima per muziką grįžti prie formalaus e, švietimo. Ir dabar, e, grįžtant prie to, ką sakiau anksčiau, e, jūs sakėte, kad uh, ši sistema yra e, labai garsiai. Jose Antonijo pradėjo viską, paskui e, atsirado ir Švedijoje e, L sistema. Ir e, turime nepamiršti, kad e, L sistema egzistuoja daugelįje valstybių. Italijoje gruodžio 15 dieną senate vyks L sistema koncertas beje. Dabar žodis jaunimo atstovui ar atstoviai. Young Wilke iš jaunimo forumo ir du kolegos dar taip pat prašo žodžio pasisakyti. Ačiū mums Mes labai džiaugiamės, kad e, šis klausimas yra įtrauktas į tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir jaunimo strategiją, nes, kaip jau ir buvo nekartą sakyta, būtent jaunimas susiduria, labiausiai susiduria su e, krizės pasiekmėmis. Yra ir kitų problemų, Todėl mūsų manimų jaunimo organizacijų balsas turi būti kaip niekad stiprus ir turime vadovautis tarp sektorinių požiūrių, dirbti su kitų sektorių atstovais ir taip skatinti tarp kultūrinį dialogą, socialinę įtraukti ir kitus svarbius aspektus. L sistema tai tik dar kartą įrodo. Mes turime kurti ne tik patirtį, tačiau formuoti bendruomenės To, ir būtent todėl jaunimo organizacijų vaidmuo yra labai svarbus. Svarbus ir e, jaunimo judumas, e, tarp valstybiniai projektai, kurie leidžia e, jaunuoliams keliauti ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Tuo aspektu, kai ancora è presente. Ora... Ačiū, kada, kada priminėte mums šios svarbius aspektus. Dabar jau keturi kolegos nori pasisakyti, tuo kalbėtojų sąrašą ir baigsiu. Pirmiausia, Bundestago atstovas Filip, Filip Lenkfeld. Dėkoju, pirmininkė. Atvykau iš Vokietijos sostinės, iš Berlyno ir mes esame pagarsėję savo atvirumu, taigi aš iš karto atsiprašau už savo atviras formuluotės, aš turiu pastabų ir klausimų jums, ypač ponui Maskerinį. Tema labai svarbi ir tikslai visiems aiškus, bet man susidaro įspūdis, kad visas paveikslas piešimas labai vienpusiškai. Gal taip tik atrodo iš Berlyno perspektyvos, bet pažiūrėkime, kaip yra vertinamos Europos vertybės, tole, religinė tolerancija, moterų teisės, kitoniškumo priimtinumas ir panašiai. Aš viso to negirdėjau jūsų pranešime, taigi ar galite ką nors apie tai pasakyti? E, dopo diamo la parola ai nostri interlocutori e prima. Toliau kalbės mūsų kiti kolegos, Janis Vukanis iš Latvijos kalbės pirmasis. Prašau. Dėkoju. Ačiū Jums už man dar kartą sutiktą galimybę kalbėti. Sutinku su Massimiliano Maskerinį, kuris pasakė, kad švietimas, kuris nėra pakankamas, kuris yra netinkamas, yra viena iš socialinių atskirti viena iš socialinės atskirties priežasčių. Latvija yra viena iš tų šalių, kuri pradėjo taikyti jaunimo garantijos sistemą, bet suprantam, kad jaunimo garantija kovoja tik su pasiekmėmis, bet nekovoja su priežastimis. Priežastis galime pasiekti tik tai taikydami prevencinės priemonės ir Latvija tokias jau yra identifikavusi. Mes manome, kad reikia gerinti profesinį švietimą mes jūs tengiamės daryti viską, kas yra įmanoma, kad įvestume dualinę švietimo sistemą Latvijoje. Pagrindinė mūsų idėja yra pritraukti darbdavius į švietimo programų planavimą. Mes taikome tokią strategiją ir mėginame ją įgyvendinti. Dėkojame, toliau kalbės Sana Lauslanti iš Suomijos. O... Bet prieš tai dar mūsų viešne. Sana Lauslati. Ačiū. Suomijoje mes manome, kad jaunimo garantija yra labai geras dalykas ir gal mes manom, kad ją reikia plėtoti. Vis dėlto yra vienas dalykas, kurį reikia būtinai padaryti prieš vaikams patenkant į mokyklą. Mes stengiamės išteiškinti, kokių įgūdžių trūksta vaikams prieš pradedant kokius nors mokymus. Pavyzdžiui, imigrantams kalbos problema yra didžiulė. Pirmiausia, mes juos mokome kalbos prieš jiems pradedant tikrą išsilavinimą. Mokyklos turi trijų lygmenų švietimo, apima trijų lygmenų švietimo sistemą ir mes stengiamės, kad visi būtų apimti, visi būtų įtraukti, kad pradinėje mokykloje nebūtų jokių išimčių ir jokių vietų, kur nepasiekia pradinės mokyklos sistema. Tai yra mums svarbiausi dalykai ir mes keliame savo tokį uždavinį ir artimiausiems metams įtraukti visus. Ačiū ir jūsų kontributo e, kondividį. Dėkojame. Toliau kalbės kolegė Setrova, paskui kolega Venta. O galbūt jūs galėtumėte pasisakyti kitoje dalyje, nes jau nelabai turime laiko. Ačiū Jums labai. Labai ačiū už pranešimus. E, ponas e, Navračič. Ne, sakė, jog švietimas yra labai svarbus. Ir dabar matome, kad muzika, menas taip pat yra puikia šviečiamoji priemonė, taip pat kaip ir sportas, kuris buvo minėtas. Aš norėčiau pakalbėti apie naujus mokymosi metodus. Matau, kad tarp mūsų yra ir čekų atstovai. Galbūt e, jie galėtų mums e, papasakoti apie tai, kaip pas juos vyksta darbas, kur yra atitinkamas švietimo centras, L sistemos centras ir galbūt galima būtų užmėgsti ryšius su kolegiai iš Švedijos. Ačiū. Dėkuoju pirmininkė jau buvau kitam susitikime, dėl to dabar tik tai grįžau į šį, į šį susitikimą, į šį posėdį, buvau plėtros komiteto posėdėje. Labai džiaugiuosi, kad rengam, rengiamas šis e, susitikimas. Jau išklausiau labai daug įvairių pasisakymų apie visokius instrumentus, kaip galima didinti socialinę įtraukti. Kalbam apie vaikus, kalbam apie jaunuolius, bet nekalbam apie neįgaliuosius Yra įvairių instrumentų, mes kalbėjom ir apie muziką, muzika yra tikrai puikus instrumentas. O mes, pažiūrėjau, Lenkijoje išnaudojame virtuvės galimybės. Mes gaminame maistą ir jaunuoliai mokosi gaminti maistą, ypač tai yra taikoma toms grupėms, kurie neturi labai gerų galimybių dalyvauti pilnu mastu švietimo sistemoje. Taigi, tokia bendras maisto gaminimas e, labai sutelkia žmonės e, Ir, sakykime, ten, kur aš gyvenu, tai vienas restoranas rengia tokius vakarus, e, pavyzdžiui, su neregiais, jaunuoliais. Ir ten susitinka skirtingi pasauliai, sveikų žmonių pasaulis ir tų žmonių, kurie, kurių galimybės yra ribotos pasaulis. Tačiau tie kiti, tie ribotų galimybių žmonės, jie yra nepaprastai aktyvus, nepaprastai nori visame dalyvauti. Ir buvimas toje bendroje erdvėje, komunikacija tarpusavio, tai yra nepaprastai įdomi patirtis. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš tokių elementų, į kurį reikia atkreipti dėmesį. Mes tik tai taip galime didinti socialinę įtraukti, mažinti atskirtį ir įtraukti į tą veiklą ne tik tuos asmenys, kurie yra sveiki, bet ir neįgaliuosius. Dėkojame kolega Venta. Labai įdomi jūsų patirtis ir tikrai mes nepaprastai daug sužinom, kokie kūrybiški yra požiūriai, kiek yra įmanoma visokiausių veiklų. Na, o dabar e, kitas kolega, prašau, atsakykite ir į klausimus, kolega Maskerinė. Uh, Ačiū labai. Uh, mano manimu, kaip kad pabrėžė ir jaunimo forumas, labai yra svarbus tarp sektorinis požiūris. Tai labai svarbu sprendžiant socialinės atskirties bei užimtumo problemas. Juk kalbant apie jaunimą, kalbame apie atskirą pasaulį. Tad jaunimo garantijoje į tai taip pat yra atsižvelgiama. Ir visi žino, kad viskas priklauso nuo e, pačio jaunimo ir nuo jų išsilavinimo lygio. E, taigi mes galime pasinaudoti įvairiomis švietimo galimybėmis, e, sportu, menu ir panašiai. Turime skatinti partnerystę tarp įvairių e, sektorių ir būtent tai mums padės įtraukti, integruoti e, jaunimą, pagerinti e, užimtumo rodiklius ir suteikti daugiau darbo galimybių. Būtent to siekiama ir jaunimo garantijos iniciatyva. Tad e, ši garantija, e, ši nauja iniciatyva e, tarsi jaunimo politikos revoliucija, kuri tikrai pastarnaus daugybei valstybių narių. Kalbant apie švietimą, buvo paminėta, jog švietimas yra svarbus ne tik tam, kad žmonės įgautų įgūdžių, kurį reikia darbo rinkoje, bet ir dėl to, kad jaunimas jaustųsi visaverčiais mūsų visuomenės piliečiais, kad jie suprastų ir e, priimtų e, europinės bendrasias vertybės, e, jaustusi visuomenės dalimi. Ankstesni pranešimai šios aspektus taip pat pabrėžė. Ir buvo sakoma, kad siekiant integracijos reikia remtis švietimu. Kuistam. Dėkuoju. Manau, kad, manau, kad e, buvo pateikta labai svarbių minčių šito klausimu. Aišku, paskui neformaliai galėsime apie tai pasikalbėti po šio pos, posėdžio. Po bet buvo pasakytas labai svarbus dalykas. Jaunimo garantijos turi apimti daugiau, tai yra ne tik tai garantijų klausimas, tai yra galimybių klausimas, tai yra ir įvairios mokymosi formos, pameistrystė, bet taip pat ir profesinis orientavimas jaunuoliams, bei e, e taip pat ir kitos e, galimybės krizės metu yra sunku e, gauti darbą. Aišku, e, Italijoje, pavyzdžiui, kur yra didelis e, nedarbas, yra ir vadinamasis servičio civilė, kuris aktualus toje srityje. Bet čia kalba sukasi ir apie laboratorijas ir įvairius centrus, kurie gali dalyvauti tame procese kaip antro šanso e, suteikėjai. Tad turime galvoti apie visą apimantį požiūrį, kuris apimtų ir švietimą, ir, ir darbą. Nežinau, kaip yra jūsų valstybėse, bet e, pas mus e, Europos parlamente labiau tas klausimas užsijima užimtumo komitetas ir taip yra kai kuriuose valstybėse, bet vis dėlto reikėtų siekti e, to plataus, horizontalaus požiūrio. Ar kas nors norėtų dar pasisakyti šituo klausimu? Ar norite dar pasisakyti? Prašom. No, perché mm, sono domande specifiche. Mm. Prego, prego. Oh, jag vill kort kommentera el-sistema-programmen i Europa. Aš labai trumpai pakomentuosiu tą L sistemą, sistemą, kuri Europoje dabar labai plečiasi. Mes esame gavę ir oficialų finansavimą, ir neoficialiai esame remiami, daug kas dirba tiesiog iš idealistinių paskatų. Ir aš dabar jau esu užmėgusi ryžius su Ščecinu, kurie irgi nori dalyvauti. Galiu pasakyti, kad darbas su vaikais, muzikavimas su jais, ypač su mažais vaikais, tai yra nepaprastai įdomus darbas ir rezultatai yra akivaizdus. Prieš pradedant mokyklą vaikai jau turėtų būti supažindinami su muzika. Tai būtų labai svarbu. Ačiū, nepaprastai įdomu. O dabar noriu suteikti žodį tre, trečiojo E, pasisakymų raundo kalbėtojams. Tai yra politinis pasisakymų raundas, kalbės keturi parlamento nariai iš įvairių nacionalinių parlamentų. Pirmiausia. Suteiksiu žodį Sana Lauzlatį, Suomijos parlamento nariai, Sandrin Duse iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos buvome numatę anksčiau e, Italijos e, e, parlamento komiteto e, pirmininkės pranešimą, bet dabar vietoj jos dalyvaus sen, senato narė ponė Pulyzi. Gerard Grothwell iš Airijos senato taip pat bus vienas iš kalbėtojų. E, kalbėjimo laikas dvi minutės, galbūt truputį daugiau. Ir iš karto suteikiu žodį e, Suomijos parlamento nariai. Tema yra e, mokymasis visą gyvenimą, nuo mokyklos prie aktyvaus gyvenimo, nuo mokyklos prie darbo. Kol ruošiatės pasisakyti. Noriu pasakyti, kad mes mėginome daryti skirtingų Europos šalių įvaizdį. Ir matėme, kad kai kurios valstybės e, vykdo labai įdomias reformas, dėl to jūs ir pasikvietėme. Prašau. Ačiū. vanhentua hetkessä jopa yön yli. Yhteiskunnan muutosnopeus. Taigi, kaip matyti, vyksta nepaprastai daug naujovių ir taigi per vieną naktį kažkas, kas buvo labai naujoviška, gali pasirodyti jau pasenę. Mes dirbame taip pat naujoviškais metodais. Dabar matome, kad profesijos keičiasi labai sparčiai, žmonės dirba per, pagal trumpesnius kontraktus, turi dažniau keisti darbą, labai sunku įvertinti ateities profesijų poreikius, nes poreikiai keičiasi taip pat nepaprastai greitai. Taigi, turime susitaikyti su tuo, kad gyvename nuolatinės kaitos laikotarpiu ir naujos technologijos tą kaitą tik tai dar labiau spartina, bet to reikia naujų reikalavimų, yra naujų reikalavimų darbuotojams dirbti su technologijomis, technologijos keičia ekonominį gyvenimą ir pakeisį per artimiausius metus dar netgi labai smarkiai, jos keičia netgi mūsų struktūrinį visą gyvenimą ir požiūrį į įvairias profesijas. informacinės technologijos pakeis net ir transporto sritį ateityje, mums galbūt nereikės e, autobusų vairuotojų, o gydytojus pakeis automatinės diagnozavimo mašinos. Visą tai yra įmanoma. Taigi, kokių mums reikės įgūdžių ateityje, kaip mes galime e, dabar pasiruošti būti aktyvus ir atsakyti į ateities iššūkius kiekvienas turės dalyvauti tose kaitos procesuose, turime e, žiūrėti į kiekvieną individualiai ir kiekvienas turi savęs paklausti, kokių jam reikės įgūdžių ateityje. Suomijoje mes siekiame keisti mūsų visą sistemą. Mes norime pereiti nuo žiniomis paremtą sistemą prie naujos sistemos, žinių kaupimo sistemos, įgūdžių sistemos. Įgūdžiai, kurie leis žmogui mokytis naujus dalykus visą jo gyvenimą. Jaunuoliai, suaugę, nuolat turi prisitaikyti, nori, turi išmokti naujus dalykus, pamiršti senus ir tą taip pat reikia išmokti. Iki pat išėjimo į pensiją laikotarpį žmogus turi mokytis. Ir Jau praėjusi Suomijos vyriausybė pradėjo šios darbus, bet darbas yra testinis, jis niekada nesustoja ir mes stengiamės pakeisti savo švietimo sistemą, investi ją šią naują dimensiją. Suomijoje mėginame sukurti individualaus mokymo modelius. Vaikų darželėje jau pradedame formuoti tuos įgūdžius, kurių vaikams reikės ateityje. Taip pat atnaujiname ir mokytojų švietimo sistemą. Mokytojas turi, mokytojui taip pat reikia peržiūrėti savo įgūdžius ir mes formuojame tokius, kurių reikės mokytojui visą jo e, darbo laikotarpį. Mes įtraukiame naujus dalykus į mokymo programas ir ypač, kaip minėjau, telkiame dėmesį į, į mokytojų švietimo kaitą. Profesinio švietimo srityje taikome naują finansavimo sistemą ir jau dabar matome, kad reikia modulinės sistemos, tų modulių turi būti labai įvairių ir, skir, ir modulių pagrindas yra skirtingi įgūdžiai, kuriuos reikia įgyti stengiamės, kad būtų vykdomas horizontalus skirtingų išsilavinimo sistemų bendradarbiavimas, kad tarp universitetų ir profesinių mokyklų vyktų bendradarbiavimas, kad jos keistųsi informacija ir patirtim. Taigi ateityje mes turėsim naujas švietimo programas ir manau, kad tos naujos švietimo programos bus labai geras pagrindas žmonėms įgyti viso, mokymosi visą gyvenimo įgūdžių. Mes tengiamės, kad komunikaciniai gebėjimai, kasdieniai gebėjimai, kur reikia kasdienėme darbe, būtų ypač stiprinami. Dalyvavimas, verslumas, aktyvumas, tvarumas, tvari plėtra yra tie svarbus įgūdžiai. Taip pat individualus požiūris į asmenį, bet asmuo turi suvokti save kaip bendruomenės dalis. Tai irgi yra labai svarbus motyvas Turime išmokyti žmonės įgyti įgūdžius, kurių jiems reikia patiems. Tai ne tik e, rašymas, sakykime, rašymo mums dabar jau reikės labai mažai, ranka rašyti nebereikia, bet reikia naujų metodų komunikuoti. Studentai patys labai aktyviai dalyvauja, mokiniai patys labai aktyviai dalyvauja pačiame švietimo procese, įgydami tą e, tuos įgūdžius, kurių reikia. Taip pat ir kompiuterinis kodavimas, kažkokio programavimo pagrindai irgi bus naujos sistemos e, dalis, ypač aukštosiuose mokyklose. Būtina kalbėti ir apie suaugusiųjų švietimą, dirbančių suaugusiųjų švietimą. Dažnai yra sakoma, kad asmenys, kurie dirba, yra pernelyg užimti ir neturi jokių galimybių plėtoti savo įgūdžius, mokytis naujų dalykų, įgyti naujų įgūdžių. Taigi naujų dalykų mokymasis yra labai svarbus, bet lygiai taip pat reikia atnaujinti ar atgaivinti ar išlaikyti tuos įgūdžius, kuriuos jau esame e, įgyję anksčiau. Taigi žmonėms reikia suteikti laisvo laiko, kad jie galėtų tuos įgūdžius atnaujinti ar išmokti naujų. Suomijoje mes tengiamės išauginti kartą žmonių, kurie visada norės mokytis kažko naujo. Ačiū. In the, <laughs> in the, in the, in time. Uh, due... Norėčiau, kad neviršytumėte įmanoma dviejų minučių kalbėjimo laiko, kad laiku baigtume diskusijas ir kad eh, kiti kolegos taip pat turėtų laiko pasisakyti. Dabar žodis eh, poniai Sandrin Duse iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi galėdama pasisakyti šiame sustikime ir pristatyti Prancūzijos aukštojo mokslo labai sudėtingą sistemą ir nagrinėsiu ją per integracijos prizmę ir mokymosi visą gyvenimą prizmę. Aš esu nacionalinės asamblėjos narė dirbo Europos reikalų komitete, švietimo ir kultūros komitete taip pat ir e, dėl to priklausau 13 metų programų vertinimo tarybai ir e, dirbu tuo būdu su e, mokyklų programomis. Čia yra daug naujovių Prancūzijoje, nors tokios programos jau yra taikomas E, Suomijoje pakankamai senai, bet mes kaip tik ir bandome pasinaudoti e, konstruktyvę kitų valstybių praktiką. Dirbdama savo darbą aš e, bandžiau įžvelgti per mokymosi visą gyvenimą prizmę, būtent per šią paradigmą ir ypač akcentuojant užimtumo aspektą. E, gana ilgai nebuvo apie tai galvojama pradinėme švietimo etape. Aš asmeniškai manau, kad reikia apie tai galvoti ir mes pastebime, kad pradinio mokymosi etapu pradėjus kreipti dėmesį į šiuos aspektus ir galvojant apie mokymasi visą gyvenimą, toliau yra pasistumėta į priekį. Komet žiūrime į mūsų švietimo sistemą ir lyginame su kitų valstybių sistemomis, tai mūsiškai atrodo labai sudėtinga sistema, tačiau tas sudėtingumas gali būti taip pat tam tikras praturtinantis e, dalykas ir galbūt įdomus kaip e, patirtis, e, be kita ko, ir mokymosi visą gyvenimą aspektu. Vidurinis mokslas Prancūzijoje, vidurinė mokslo sistema taip pat yra sudėtinga, jaunimas mokosi vidurinė, čia nuo 15 e, metų toje sistemoje ir tuomet e, gali rinktis bendrojo lanimo mokyklas ir techninio lanimo mokyklas. Bet reikia turėti menyje, kad techninis lavinimas artėja dabar prie bendrojo lavinimo, toliau e, brandos e, atestatai ir aukštasis e, mokslas Ir po brandos atestato taip pat yra ne tik tai aukštojo mokslo galimybė, bet ir ne aukštojo mokslo e, mokyklos, kurios e, atsirado po Prancūzijos e, revoliucijos. Juose yra rengiami modernios valstybės tarnautojai. Prioritetas mums yra diplomų suteikimas mokymosi proceso pabaigoje e, ir čia yra labai svarbu ir profesinė patirtis, stažuotės, mokymasis aukštojo mokslo 13 metų įstatymas numato aukštojo mokslo strategijos rengimą. Tas rengimas e, pradėtas prieš dviejus mėnesius ir šita e, reforma keis nemažai aspektų ir dabar labiau bus vertinama E, patirtis. Taip pat e, labai svarbu užtikrinti tinkamas sąsajas pradinėme mokslo etape, paskui vidurinėme mokslo etape, e, praktinius aspektus atliekant praktiką įmonėse ir aukštajame moksle toliau mokantis. Reforma taip pat supaprastins kai kuriuos dalykus aukštojo mokslo sektoriuje, keisis kai kurie dalykai regionų lygmenių, tai turės įtakos ir rinkimams, beje, kurie vyks ateinantį e, sekmadienį, keisis kai kurie dalykai taip pat profesiniam orientavimui. Jau 15 metų mes turime vadinamai e, patirties įvertinimo e, vertinimą. Ir Euro, Europos valstybėse iki 2018 metų tokios sistemos e, turėtų būti įtvirtintos. Kolegos jau e, minėjo šitos dalykus, ypač e, skaitmeninėme kontekste. Dėkoju. Dabar žodis Franceskai Pulyzi, Italijos senato nariai. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Italijos vyriausybė po ilgų metų, kuomet buvo karpamas biudžetas, atkarpamos lėšos švietimui nusprendė, jog reikia iš tikrųjų investuoti į švietimo sritį, todėl kad mes manome, jog pati geriausia struktūrinė politika siekiant kovoti su jaunimo nedarbu ir socialinė atskirtimi yra investicijų į švietimą politiką. Įstatymė, kurį e, priėmė Italijos e, senatas šiais metais, yra numatyta, jog e, bus e, sumažintas asmenų skaičius, kurie nebesimoko mokykloje, taip pat bus keičiama egzaminų sistema, E, keisis taip pat e, anksčiausios pačios, pačios pirmos švietimo stadijos mokyklų sistema. Taip pat bus daugiau investuojama į švietimo darbuotojų žmogiškai kapitalą, mes pirmenybę teikiame nulatiniams e, darbuotojams e, mokyklose, taip pat labai svarbu e, yra mainai su kitomis Europos mokyklomis, tai taip pat numatyta įstatymė. Toliau horizontali kompetencija ir jos gerinimas bei samdomumo galimybių gerinimas. Tad viso to siekiama per 3 milijardų eurų investicijas. Ir e, siekiant gerinti 300 tūkstančių dėstytojų ir mokytojų darbo sąlygas. Taip pat e, yra numatyta e, atlikti privalomą, privalomą stažuotės 400 valandų ir 200 valandų licėjuose. Tai yra tam tikra veikla, ne tik tai praktinio pobūdžio, bet ir veikla susijusi su profesinė, e, profesiniu orientavimu. Tad e, toks dalykas yra numatytas italų švietimo sistemoje. Kita svarbi kryptis, į kurią investuojame, yra skaitmeninės mokyklos planas. 90 mokyklų e, dirba skaitmeninėmis technologijomis ir yra prisijungusios prie e, interneto, tačiau 7 procentuose mokyklų nėra tinkamų patalpų infrastruktūrų. Per ateinančius metus mes užtikrinsime, kad 100 procentų mokyklų būtų, e, turėtų prieigą prie e, skaitmeninių technologijų ir kad būtų realiai užtikrinama, e, užtikrinamos e, didaktinės naujovės. 40 milijonų eurų bus skirta e, mokytojų kvalifikacijos kelimui ir 90 milijonų eurų bus skirta skaitmeniniam mokymui ir kiekvienos mokyklos prieigai prie skaitmeninio mokymo. Kitas svarbus dalykas siekiant gerinti horizontalios kompetencijos lygį yra geresnė švietimo formų pasiūla. Prieš tai girdėjome pasisakymą apie muzikos panaudojimą ir dėstymą su muzika, bet tai bus daroma taip pat per kitas meno rušis, per anglų kalbą, per pilietybės, pilietiškumo užsiemimus, todėl kad manome, kad mokyklos tikslas yra formuoti sąmoningus piliečius. E, tos naujos lėšos, investicijos taip pat uh, reiškia, kad mokyklos didins savo atskaitomumą. Mokyklos turės autonomiją, panaudodamos tas e, lėšas ir galės inovuoti didaktiškai savo darbo metodiką. Tai yra naujas dalykas Italijoje. Ir mokyklos dėl to turės pačios save vertinti, kas tris metus mokyklos vertins savo vadovus bei mokytojus tų mokyklų. Mokytojai e, gaus e, premijas, bus skatinami premijomis už e, darbo rezultatus, tai taip pat ir absoliučiai naujas dalykas e, Italijoje tokie e, finansiniai paskatinimai. Dėkoju, man atrodo, labai įdomi reforma, nors ir labai e, labai, labai nauja e, e, reforma, dar nesenai pradėta įgyvendinti. Aš didžiuojuosi tą reformą kaip Italija. Daugelis valstybių krizės akivaizdoje mažino lėšas švietimui ir prieš tai buvusios mūsų vyriausybės taip pat taip darė, žinome, kad ir Graikija, pažiūrėjau, taip daro dėl žinomų priežasčių, bet ir kitos valstybės, kurios nebūtinai turėjo apkarpyti tas lėšas, Ir matėme, kad e, tie apkarpimai turėjo apgailėtinų pasiekmių, nes padidino socialinę neligybę. Tad e, aš labai džiaugiuosi, kad Italijoje einama būtent, būtent e, tokia linkme, kaip kad pasakyta, nes tai gerina šalies ateities perspektyvas. Dabar žodis Gerard Grothwell iš Airijos senato. Uh, thank you, Madam President. Indeed, you have pronounced my name correctly. Um... Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, jūs teisingai ištarėte mano a, pavardę. Ir džiaugiuosi, kad galiu kalbėti apie mokymasi visą gyvenimą, nes a, e, e, ši programa ir man pačiam nekarta pasinaudo, a, e, pasitarnavo. E, šiuo atveju e, mūsų darbas e, aukštojo mokslo srityje buvo labai sėkmingas, net 90 procentų jaunuolių iki 25 metų turi galimybę mokytis ir Airijoje šie skaičiai iš tiesų yra e, netgi didesni negu EBPO 41 procento vidurkis. E, be to buvo įrodyta, kad aukštojo mokslo, aukštai mokslo baigė asmenys gauna didesnį atlygį. Taigi e, investicijos į mokslą yra investicijos į ateitį ir į įsidarbinimo galimybės. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad yra ne tik ekonominiai tikslai. Mūsų politika, e, paski, e, politika siekiama didinti ir socialinį kapitalą ir gerinti apskritai galimybės. Tad Šiuo atveju labai svarbu e, didinti ir žmonių turinčių gerų skaičiavimo ir skaitimo e, gebėjimų, kadangi tai turi įtakos ir bendriems mokymosi rezultatams. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad e, Airijoje nedar, jaunimo nedarbo lygis yra 19,5 procento. Tai yra daugiau negu saugusių e, nedarbo vidurkis. Kita vertus, e, mums pavyko e, šį vidurkį žymiai sumažinti. Taip pat reikėtų nepamiršti pakalbėti apie aukštesnį mokslą besirenkančius studentus ir apie tai, jog jie turėtų taip pat turėti galimybę tęsti mokslą aukštojo mokslo institucijose. Nuo 2011 e, švietimo ir ugdymo e, programa buvo suskirstita ir e, už ją atsakingos yra dvi vyriausybės organizacijos. Visų pirma, skyrius, kuris yra atsakingas už profesinį mokymą ir e, kitas e, skyrius atsakingas už aukštąjį mokslą. Vėliau jų e, kompetencijos buvo sujungtos ir turėjau galimybę pasikalbėti apie tas programas, kurios šiuo metu yra įgyvendinamos. Paminėjau jas atsakingiams asmenims šiuo atveju galima pakalbėti apie pameistrystės programą, e, profesinių mokymo programas, jaunimo mokymo programas skirtas tiems, kurie meta mokslus. Ir šių programų tikslas yra suteikti šiems jaunuoliams daugiau profesinės patirties. Tad šiuo atveju svarbu ne tik švietimo sistemų darbas, bet ir pačios bendruomenės įsitraukimas. Ir kai kuriuose, e, kai kuriuose regionuose e, situacija įgyvendinus šias programas iš tiesų žymiai pagerėjo. Ir e, šiandien daugiausia dėmesio skiriama tiems, kurie neturi galimybių pasinaudoti e, mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. E, kita vertus, to neužtenka. Šiuo atveju aš kalbu iš praktinės pusės, nes iki praėjusių metų dirbau būtent su praktiniais klausimais ir uh, E, turiu pastebėti, kad mes dažnai neturime patikimų duomenų apie tai, kokios forma, mokymų programos yra vykdomos, kiek juose žmonių dalyvauja, kas yra tų programų rengėjai ir panašiai. Tad e, mes e, tokiu būdu užmirštame tam tikras žmonių grupės, E, kurios negauna pakankamai galimybių. Pavyzdžiui, 10 procentų žmonių e, nebaigia aukštesniojo mokslo įstaigų e, siūlomų programų ir jie neturi įgūdžių, kurių reikia darbo rinkoje. Tad E, blogiausia tai, kad taip prarandami ir pagrindiniai įgūdžiai, kurių reikia darbo rinkoje. Dėl to vėliau šie žmonės susiduria su marginalizacijos problema ir kitomis problemomis. Tokių žmonių nėra daug, tačiau jų problemos iš tiesų yra labai didžiulės. E, apie šias problemas kalbama ir Prancūzija. Jie matome, kad tai vėliau priveda prie radikalėjimo. Tad mokymus visą gyvenimą programos skirtos suteikti žmonėms daugiau svarbiausių pagrindinių įgūdžių. Kalbėtojas kalba neįsingęs mikrofoną. Atsiprašau. Taip, Taigi kalbėjau apie mokymąsi visą e, gyvenimą. Visų pirma, turime e, stiprinti skaičiavimo ir skaitimo įgūdžius. Taip, nes šiandien kalbama apie kitus įgūdžius, tačiau mums visų pirma reikia užtikrinti tos pačius svarbiausius gebėjimus ir e, remtis holistiniu visapusišku požiūriu. Kitaip tariant, mūsų programos turi būti visapusiškos ir jos turi būti visapusiškai įvertinamos. Na ir paskutinis dalykas. Šiandien uh, kaip kad ir praėjusią kalbėti, pranešėjai sakė, e, turime susitelkti ties tuo, kad mūsų švietimo sistemos paskatintų jaunuolius tapti pilnaverčiais ir aktyviais visuomenės nariais. Ačiū. Dabar iš karto suteikiu žodį dar dviems parlamentarams ir jaunimo forumo atstovui, bet paskui turėsime greitai baigti, todėl kad vertėjai dirbs iki pusės e, pirmos. Tik tai turime kalbėti trumpai. Pirmiausiai Laura Lopes iš jaunimo forumo. The... Dėkoju, ponia Korsa. Jeigu jaunuolių paklausime, kur jie išmoko pačių naudingiausių dalykų, dažniausiai jie atsako ne mokykloje, Ką tai rodo? Kad mūsų išsilavinimas nėra toks, koks reikalingas, reikia jį keisti ir tai rodo, kad yra neformalaus švietimo reik poreikis. Mes turime, nesvarbu ar formaliai ar neformaliai lavindami jaunuolius, suteikti jiems viso gyvenimo įgūdžių, socialinių įgūdžių, profesinių įgūdžių ir kitokių, tam, kad jie galėtų gyventi oriai ir įgyvendinti savo asmenybę. Yra tokių poreikių, kurių reikia, ir tokių įgūdžių, kurių reikia visam gyvenimui. Ir tokie įgūdžiai padeda pasinaudoti visomis gyvenimo galimybėmis. Reiškia, kad ir formalus, ir neformalus ūkdymas turi būti sutelktas būtent į šias sritis. Kiekvienas, kas yra šioje salėje, privalo dėti pastangas, kad jauni žmonės gautų tokius įgūdžius, kurie jiems padėtų susirasti savo vietą gyvenimą. Kokybiškas švietimas, viso gyvenimo mokymosi galimybės yra puikios galimybės parodyti ES pridėtinę vertę ir čia ir valstybės narės yra atsakingos už šių programų įgyvendinimą savo šalyse. Ačiū. Dėkojame. Toliau dar noriu pasisakyti du kolegos. Kolegas Zver, bet atsiprašau, prieš tai dar kalbės Jan Madison iš Estijos, o paskui kolegas Zver iš parlamento. Dėkoju. Ačiū. Ką mes darome Estijoje? Estijoje mes manome, kad turime mokytis vieni iš kitų. Pirmiausia, reikia mokytis iš tų valstybių, kurios jau įveikia tam tikras problemas, pavyzdžiui, pietų valstybėse yra labai didelių problemų su jaunimo nedarbu. O Estijoje labai intensyviai bendradarbiauja darbdaviai ir profesinių mokymo įstaigų atstovai. Mes tengiamės, kad e, studentai gautų kuo daugiau galimybių mokytis praktiškai. Artimiausius tris metus Estijoje mes e, mėginsime įgyvendinti praktiškai praktikos programą, kuri reikalauja labai didelio bendradarbiavimo tarp profesinio lavinimo mokyklų ir darbdavių. Be jokios abejonės reikia kreipti dėmesį ir į tuos asmenys, kurie baigia universitetus, bet neranda darbo dėl to, kad neturi darbo patirties. Tai yra viena iš sričių, kur mes galėtume padėti, mes galėtume juos integruoti geriau į rinką, suteikti galimybės dirbti ir galbūt dirbti netgi dar nebaigus studijų. Toks modelis veikia Estijoje. Ačiū. Dirau, o paskui zvier. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Švietimo sistemos e, ateityje mokys tokių dalykų, tokių profesijų, kurių dar nėra. Tai reiškia, kad uh, E, mokiniai turės įgyti naujų įgūdžių, žinių, horizontalios kompetencijos, gal, ir tai bus galbūt svarbiau negu, negu žinios, todėl skaitmeninės, skaitmeninės technologijos čia vaidina be galo svarbu vaidmenį ir todėl galbūt Europos lygmenių konkrečiai turi būti įmamasi iniciatyvų šiuo klausimu. Dėkuoju. Dabar kolega Zivier. Spoštovana gospa predsednica, eh, rav, navezal bi se. Dėkoju, pirmininkė. Kaip ir prieš tai kalbėjęs kolega apie pameistris ir apie praktikantus, aš norėčiau jam pritarti Kaip tik praeitą savaitę buvau vienoje konferencijoje, kur dalyvavo ir Europos jaunimo atstovai, jaunimo forumo atstovai ir darbdavių atstovai. Jūs žinote, kad Europos egzistuoja Europos pameistrystės alijansas, pradėtas 2013 metais, jį inicijavo Europos komisija. Daug įmonių dalyvauja Europos pameistrystės alijanso iniciatyvoje ir siūlo jaunimui darbą praktikos vietas ir net galime kalbėti jau apie šimtus tūkstančių jaunuolių, kurie galėjo arba gali pasinaudoti galimybėmis gauti praktikos vietą. Jaunimas tokiu būdu įgyja reikalingų darbo rinkai kompetencijų ir tampa konkurencingesni ieškant darbo. Taip mes savotiškai palengviname tiem žmonėm perėjimą iš mokyklos suolo į darbo vietą. Aš manau, kad ateityje tokių konferencijų mes rengsime ir daugiau nes jos yra puikia galimybė pasikeisti patirtimi ir tikrai gali padėti duoti atsaką ateities iššūkiams. Dabar reformuojame mokyklų sistemas, kurios leis ateityje jaunimui geriau integruotis. Lūžu the interpreters. Yes, I will. Labai trumpai, nes tuoj vertėjai baigs darbą. Labai ačiū už patiktą informaciją, tikrai labai įdomi. Norėčiau pridurti tik tie, kad jūs visi kalbėjote apie naujus įgūdžius, gebėjimus, mokytojų rengimą Prancūzijoje, tačiau mes turime visų pirma pagalvoti apie naujus reikalavimus, kuriuos turėtume suformuoti mokykloms. turime pasinaudoti neformalaus mokymosi e, ir savišvietos rezultatais ir e, juos panaudoti tose pačiose mokyklose. Ir dar kita problema dar mokytojų uždarbis. Manau, kad jis yra per mažas. Žinau, kad Suomijoje mokytojams mokytojų darbo užmokestis yra didesnis nei e, vidurkis. Ir tai yra išimtis ES, nes kitose šalyse mokytojų darbo užmokestis yra tikrai didžiulė problema. Tad norėčiau paklausti, ar ką Jūs manote apie mokytojų darbo užmokestį, ar Jums jis atrodo tinkamas? Minuto. Noriu paprašyti, kad neviršytumėte minutės kalbėjimo laiko. Dabar žodis e, kolegai Takula. Irgi neviršykite minutės, labai prašau. A, just... Dėkoju. Iš pradžių Takula, o paskui Džiulija. Yeah, I think we are not yet married, so. Taip, mes dar nevedę, sako kolega. Pirmininkė, aš noriu užduoti keletą klausimų ES yra bendra rinka, vidaus rinka, tai yra, ir čia galioja vienas iš svarbiausių principų, kad darbo jėga gali judėti laisvai. Mes rengėme darbo jėgą visai ES rinkai ir, kaip žinome, dabar švietimas yra valstybių narių kompetencijoje, taigi Europos lygmenių mes naudojame tik tai tas švelnesias jėgas skatinančias koordinuoti tarpusavio veiklą tarp ES valstybių. Klausimas, ar mums reikia daugiau bendradarbiauti ES lygmenių, ar reikia europinių teisės aktų ir jeigu taip, kokio pobūdžio bendradarbiavimas turėtų būti vykdomas dabar. Ačiū. Thank you, e, Julie. Dėkoju, o dabar Julija. Dėkoju. Aš labai atsiprašau, kad taip skubu aš norėčiau pasakyti, kad labai smagu yra išgirsti jaunų žmonių balsą, šioje salėje, kai kalbam apie jaunimo reikalus. Jaunimo organizacijos dalyvauja mūsų diskusijoje. Tai labai svarbu. Ir per pasarasis e, dienas e, mes išgirdom apie keletas labai svarbių įvykių, svarbių renginių, kurie vyko ir parlamente, ir kitur, kuriuose dalyvavo jaunimo organizacijos. Aš noriu paraginti visus bendradarbiauti su jaunimo organizacijomis, su jaunimu tiesiogiai Aš manau, kad mums reikia daug iš jų išmokti, daug daugiau negu jie gali išmokti iš mūsų. Mes turime nepaprastai e, su pagarba žiūrėti į jų gebėjimus, į jų atsparumą, į jų geb... galėjimą bendradarbiauti, į tai, kiek kūrybos, kiek kūrybiškumo jie turi. Ir šiandien mes išgirdome nepaprastai daug kūrybiškų pavyzdžių, kaip galima kurti užimtumą, kaip galima kurti sąlygas, kad susidarytų geresnė atmosfera Europoje, patogesnės sąlygos įsidarbinti. Prašome baigti, sako pirmininkė. Taigi, aš manau, kad reikėtų tęsti interkultūrinį dialogą. Džiulija yra e, pranešėja tuo klausimu, kurį aš anksčiau minėjau. Ar kas nors norėtų komentuoti, atsakyti į klausimus, reaguoti? something to add, but otherwise not. Nebent turėtumėte ką nors pridurti, antraip aš negalėčiau, ne, negaliu suduoti, ne, negaliu duoti jums žodžio, atsiprašau, dėl laiko problemų. Ponas e, Gruber atstovauja Europos investicijų bankui ir jis atsakingas už e, skaitmeninę ekonomiką ir švietimą. everybody has. It doesn't. Uh, <coughs> is that Okay, I change place. <laughs> Gerai, pakeisiu vietą. Mm, aš noriu užduoti klausimą dėl skaitmeninių mokyklų. Tai yra ateities dalykas. Ir mums reikia naujų gebėjimų mokytojams. Suomijoje tai vienas iš pagrindinių ateities tikslų yra įgalinti mokytojus, apmokyti juos, išmokyti naujų įgūdžių ir nustatyti, kokių įgūdžių jiems reikės ateityje. Dar vienas dalykas, kuris nebuvo minėtas, kalbant apie mokymąsi visą gyvenimą, tai yra pensinio amžiaus žmonės. Jų yra labai daug Ir daugelis pensinio amžiaus žmonių mielai išlaikytų savo darbo vietas ir dirbtų toliau. Manau, kad ir jiems reikia suteikti galimybės įgyti naujų įgūdžių, išmokti naujų profesorių, pro, profesijų, atsiprašau, ir išlikti darbo rinkoje. Dėkuoju už šios komentarus. Ar kas nors dar norės pasisakyti? Kažkas atsitiko mano mikrofonui. Uh, Vertėjai gali dirbti dar papildomas penkias minutės, o paskui dirbsime angliškai. Taigi, bet jūs visus dar kviečiu pasilikti ir po to, kai baigsis posėdis, nes mums reikia padaryti bendrą šeiminę nuotrauką, o po to galėsime eiti visi kartu pietauti. Taigi dabar ponas Gruberis e, pateiks mums savo pranešimą. Jisai pateiks e, savo planą dėl investicijų 24 milijardų eurų ir mes e, bent jau tikimės, kad tai bus, bet tikimės, kad bent jau 300 milijardų bus e, aktyvuoti kartu su valstybių narių kofinansavimu, tam, kad būtų patraukti privatus investuotojai, siekiant įtvirtinti strateginius prioritetus, kuriuos numatė taryba, parlamentas ir komisija. Ir švietimas yra minimas šiame kontekste ir todėl e, turime siekti, kad tos e, lėšos būtų tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenių ir taip pat, kad būtų koordinuojamos pastangos tiek ir e, parlamentų ir vyriausybių lygmenių, tiek ir europinių lygmenių. Kai kurios e, strategijos turi būti numatomos Europos lygmenių, kad e, privatiems investuotojams būtų suteikiamas tam tikros e, garantijos ir e, tuomet tai leis mums padaryti iš tikrųjų kokybinį, kokybinį e, šuolį ir tuo būdu galėsime užpildyti kai kurias spragas, be kita ko skaitmeninėje srityje, o ponas Gruberis mums e, papasakos, ką Europos investicijų dank, bankas veikia šioje srityje ir šio, šiais klausimais. Jisai mums taip pat e, pateiks informacijos apie dialogas tarp parlamento, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Like... Dėkoju, man didelė garbė kalbėti tokiai publikai, tai leiskite labai trumpai pasakyti vieną kitą dalyką ką nuveikė Europos investicijų bankas. Jūs žinote, kas tai yra per bankas, tai yra ES bankas, kurį, kuris yra ES nuosavybė, jis finansuoja įvairius ES projektus. Tam, kad jūs galėtumėte gauti finansavimą iš Europos investicijų banko, jūs visų pirma turite atitikti mūsų finansavimo sąlygas ir turite pateikti tokį projektą, kuris atitiktų tokias sąlygas ir uh, projektas turi būti ekonomiškai, techniškai ir finansiškai prasmingas. Mes nefinansuojame projektų, kurie neatitinka šių reikalavimų. <clears throat> Kokios yra finansavimo apimtys ir ką mes finansuojame švietimo srityje? Mes finansuojame švietimo infrastruktūros plėtrą, tai yra labiausiai e, tinkama ilgalaikiam finansavimui. Kitas dalykas, mes labai mažai išleidžiame Europoje infras, švietimo infrastruktūros plėtrai. Infrastruktūros plėtrai skiriama daugiau mažiau negu 10 procentų viso švietimo biudžeto. Per pastaruosius 10 metų dar sumažėjo lėšų šioje srityje. Taigi mes tengiamės E, dabar pasivyti tai, ką išleidome, tos tas sumas, kurias, kurių neišleidome anksčiau ir dabar finansuojame labai didelius švietimo infrastruktūros projektus. Mes įsivaizduojame, kad neįmanoma negeromis, blogomis sąlygomis e, vykdyti gero švietimo. Taigi finansuojame būtent šią sritį. Ką nuveikėme pastaraisiais metais? Išleidome apie, patikėme apie 5 milijardus eurų paskolų švietimo srityje. tai yra švietimo ciklo infrastruktūros plėtros lėšos, kaip mes skoliname pagal laikotarpius, matote, per pastaruosius metus buvo labai didelis paskolų augimas, tikimės, kad tas, tie skaičiai ir toliau didės. Poreikis yra didžiulis, nes mes turime išlaikyti savo, savo konkurencingumą pasaulyje ir investicijos į švietimo infrastruktūrą yra investicijos į ateitį, jų ekonominis poveikis bus matomas ateityje. Taip pat noriu trumpai pasisakyti apie naujas iniciatyvas, kurias bankas, kurių bankas ėmėsi pastaraisiais metais, skatindamas įgūdžius ir darbo vietų kūrimą. Tokie mūsų, tokia mūsų veikla labiausiai skirta jaunimo užimtumo skatinamui. Žiūrime į tai iš dviejų pusių - poreikio pusė ir pasiūlos pusė. Pirmiausia, poreikiai. Kas gali įdarbinti jaunus žmonės? Tai yra smulkios ir vidutinės įmonės. Jos yra didžiausias e, darbo vietų teikėjas. Poreikio pusę analizuodami matome kitą pusę. Ko reikia darbo rinkai, kokiu įgūdžiu darbo rinkai reikia ir kokius įgūdžius mes galime suteikti jaunimui. Reikia tokių įgūdžių, kurie rastų savo pritaikymą darbe. Kart, remdamiesi šiais dviem ramščiais, šiomis dviemis, dviem minėtomis pusėmis, kartu su komisija mes pradėjome naują programą, pagal kurią finansuosime maždaug 6 milijardų eurų vertės projektus. Šie projektai susiję su švietimo infrastruktūromis ir su, švie, su darbo rinkai reikalingų įgūdžių perteikimu. Taigi matote poreikius, matote investicijas, tai yra paskolas smulkiams vidutinėms įmonėms, ja, geromis sąlygomis, tam, kad jie, kad tos įmonės e, arba įdarbintų jaunus žmonės, arba suteiktų jiems praktikos vietas. Kaip minėjau pradžioje, mes e, ketiname išleisti 3 milijardus kas met tokiams priemonėms bet kaip matote, poreikis yra daug didesnis, negu mes tikėjomės. Taigi, galime manyti, kad šita programa apskritai buvo labai sėkminga. Mes įvykdėme ir keletą tyrimų, atlikome studijų ir galėčiau jums pateikti duomenis apie tų studijų rezultatus, jeigu norite. Čia ten yra išvardinti ir visi kiti mūsų šios iniciatyvos jauniems žmonėms, investicijų į įgūdžius, iniciatyvos rezultatus ir teigiamą poveikį. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū, sako pirmininkė, ačiū Jums už prezentaciją, už Jūsų atvykimą ir noriu padėkoti taip pat ir vertėjams už darbą šiame posėdėje. Toliau kalbėsime angliškai. Okay,